Yeah. <laughs> Ladies and gentlemen, dear colleagues. Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, pradėkime posėdį. Pirmasis punktas mūsų popiečio darbo atvarkėje yra keitimasis nuomonėmis su pirmininkaujančios Latvijos atstovais ir aš sveikinu ministrą Rasnač mūsų komitete. Ministrė žodis jums. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Toliau savo pasisakymą tęsiu latvių kalbą, savo gimtają kalbą. Man garbė šiandien lankytis jūsų posėdyje ir papasakoti jums apie Latvijos pirmininkavimo nuveiktą pažangą teisingumo srityje. Pristatydamas mūsų pirmininkavimo planus, kalbėjau, kad teisingumo srities veiksmai vis labiau sėtini su ekonominė plėtra ir vidaus rinkos stiprinimu. Dėl to viena iš mūsų prioritetų ir viena iš pagrindinių užduočių buvo prisidėti prie konkurencingos Europos kūrimo. Atsižvelgiant į šį, atsižvelgdami į šį prioritetą, mes dirbame ir teisingumo srityje. Būtina suteikti vienodą prieigą prie teisingumo ir piliečiams, ir verslui, bei kovoti su biurokratija. Be to, E, reikia sumažinti teismo procedūrų kaštus bei tobulinti tarp valstybinę procedūrą. Teisingumas ir plėtra tai yra pagrindiniai mūsų pirmininkavimo prioritetai. Pagrindinį dėmesį skiriame keletui pasiūlymų. Pirmiausia, nemokumo reglamento pakeitimai, prekybos nuostatų reforma, reglamentas dėl viešųjų dokumentų notariško tvirtinimo panaikinimo. Taipogi Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra. Be to, tarybos rekomendacijos dėl videokonferencijų akcininkų teisų direktyvą ir vienonario įmonių direktyvą. Tai šiais dokumentais mes dirbame, o taip pat e, nagrinėjame bendrą teismų reformą. Taip pat nagrinėjame trečiųjų šalių prisijungimo prie Hagos konvencijos dėl vaikų grobimo. Pas, šiose srityse mums pavyko pasiekti nemažą pažangą ir aš dabar atvykau tiesiai iš Luksemburgo, ten vyko paskutinioji ministrų taryba, pirmininkant Latvijai, ir mūsų ekspertai padarė viską, ką galėjo, kad kiek manoma labiau pasistumėtume į priekį. Pirmiausia, paminėsiu, kad kovo 13 diena yra viena iš esminių datų, nes taryba patvirtino e, politinį susitarimą su Europos parlamentu dėl nemokumo procedūrų reglamento keitimo. Taip užtikrinama sėkminga ir veiksminga nemokumo procedūra tarp valstybinių lygių ir suvienodinių reikalavimai šalies visose šalise narėse. Šis reglamentas suteiks dar vieną galimybę finansinius sunkumus patiriančiams įmonėms e, paieškoti sprendimų, kaip mokumą atkurti, užuot skelbus bankrotą. Balandžio 23-24 dienomis organizavome e, tarptautinės diskusijas, nemokumo reglamentavimas Europos Sąjungoje, dabartinės tendencijos ir būsimos perspektyvos. E, teisės aktų leidėjai, vyriausybės atstovai, praktikai, kiti suinteresuoti veikėjai dalyvavo šiose diskusijose, dartinosi savo patirtimi ir pasakojo apie savo šalyse taikomas praktikas nemokumo srityje. vienas iš svarbiausių pasiekimų, kurį norėčiau paminėti, yra tas, kad kartu su Europos parlamentu ir Europos komisija mes pabaigėme prekybos ženklo paketo peržiūrą ir reformavimą. Teisės aktai užtikrins, kad sistema taps modernesnė ir užregistruoti prekybo ženklus verslo atstovams bus lengviau. Sistema veiks efektyviau, taip pat bus pigesnė. Ir čia norėčiau padėkoti poniai Vikstrom. Ji nedalyvauja šiame posėdėje, tačiau pasinaudojamas tuo, pasinaudojamas tuo kad Mūsų posėdis transliuojamas internetu. Noriu padėkoti poniai Vikstram viešai. Dėl intelektinės nusavybės teisių šis klausimas buvo labai svarbus. Latvijai ir kovo 3-4 dienomis organizavimo konferenciją kurioje aptarėme tendencijas Europoje, Latvijoje ir pasaulyje. Renginys e, sulaukė nemažai dalyvių, taip pat dalyvavo pasaulio intelektinės nusavybės organizacijos generalinis direktorius, Europos patentų biuro vadovas, OHEM pirmininkas ir kiti šioje srityje dirbantis ekspertai, kurie dalyvavo diskusijose. Tai buvo aukščiausias profesinis ligmuo intelektinės nusavybės srityje. Be to vakar taryba pasiekė susitarimą dėl um, teisės akto, kuriuo panaikinama būtinybė notariškai tvirtinti viešuosius dokumentus. Tai prisidės prie piliečių judumo Europoje ir leis um, sumažinti biurokratinę naštą ir prisidės prie Europos, kuri bus draugiškesnė ir atviresnė piliečiams. E, tikėkime, kad trišalės e, dėrybos prasidės greitai ir po diskusijų su parlamentu galėsime patvirtinti šį dokumentą. Dar vienas dalykas mes vis dar ieškome aukso vidurio diskusijose dėl e, Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros. Bandome surasti kompromisą ir tikimės tą padaryti per paskutinėsias dvi mums likusias pirmininkavimo savaitės. Kaip teisingumo ministras tikrai būčiau pamalonintas, jeigu vienas iš mūsų pirmininkavimą vainikuojančių pasiekimų būtų e, teisingumo sistemos ir tarp valstybinių procedūrų supaprastinimas. Taigi norėčiau padėkoti poniai Gering Dunderberg mm, už jos nuveiktą darbą. Taip pat teisingumo srityje turime skatinti modernių technologijų naudojimą. Dėl tarp valstybinių teismų procedūrų e, čia vis didesnė reikšmė įgyja videokonferencijos, nes e, teismo procesas paspartėja ir jo kaštai sumažėja. Dėl to aš labai džiaugiuosi, kad e, teisingumo ministrai patvirtino tarybos rekomendacijas, kuriuose skatinama naudotis videokonferencijomis. Ir tikimės, kad technologijos ir toliau mm, prisidės prie didesnio teisinės sistemos veiksmingumo ir kad jų vis daugiau įsileisime į savo gyvenimą. Tikriausiai žinote nemažai šalių, kurios aktyviai naudojasi konferencijomis tarp tokių šalių yra ir Latvija. E, tai šis požiūris gana teisingai veikia, gana gerai veikia ir beveik nežinome e, apie teisėjus kritikuojančius tokį metodą. Taip sumažinama našta teismams ir padedama ir naudojantis e, videokonferencijomis e, e, pavyko pagerinti teismų darbą Latvijoje. Dėl verslo teisės aktų ir verslo aplinkos ir konkurencingumo. Kovo 25 dieną valstybės narės patvirtino pirmininkaujančios Latvijos kompromisą dėl akcininkų teisų direktyvos. Ir prieš prasidedant trišalėms daryboms mums pavyko patvirtinti tekstą. Taip e, užtikrinimas didesnės akcininkų dalyvavimas valdant įmonės, taip ypač aktualu praėjusios krizės kontekste. atsižvelgdami šio klausimo svarbą Latvijoje organizavimo konferencija um, įmonių valdymas, priemonių pagerinti įmonių konkurencingumą skaitmeninėme amžiuje. Ten buvo aptariamos ir mano anksčiau paminėtos problemos. Kalbėjome ir apie naujas tendencijas įmonių valdymo srityje, elektroninių priemonių naudojimą ir kitų ir aptarėme kitus klausimus, kurie yra svarbus investuotojams, įmonę valdančioms struktūroms ir taip pat e, skirtingoms institucijoms. Konkurencingumo taryba e, gegužės mėnesį pasiekė susitarimą ir pradėjo darybą su Europos parlamentu dėl vieno nario įmonių direktyvos. Manau, kad tai praktinis klausimas ir e, jį sprendus e, įmonės įkurti tarps lengviau. Įmonę bus galima užregistruoti internete, e, turint tik tai vieną eurą įstatinio kapitalo. Noriu pasakyti, kad skaitmeninė Europa buvo viena iš Latvijos pirmininkavimo prioritetų. Žinoma, kiekviena šalis pasilieka tokius apsaugos svertus. kad e, e, sistemomis nebūtų piknaudžiaujama. Tiesą sakant, Latvijoje mes labai sėkmingai taikome tokias procedūras. Toliau tęsėme bendroje teismų reformą ir norime sustiprinti Europos piliečių pasitikėjimą teismais. Be to, taryba susitarė dėl papildomų teisėjų skirimo procedūros. kai ši procedūra bus taikoma iškart po teismo reformos įsigaliojimo. Noriu padėkoti visiems už jūsų paramą. Šešis mėnesius su jumis bendradarbiavome, norėjome išklausyti jūsų nuomonės, norėjome vykdyti kvadrilogą, norėjome surasti. E, bendrą sprendimą net prieš tarybai pasiekiant susitarimo. Norėjome e, anksti pradėti antrąjį svarstymą parlamente ir taryboje. Deja, mums nepavyko to padaryti, tačiau taryba pasistengs patvirtinti šį dokumentą birželio 23 dieną TVR taryboje. čia kaip tik kalbėjau apie bendrąją teismų reformą. Dar noriu pasakyti, kad turime elgtis tolereikiškai. Ir turime žvelgti į ES ateities perspektyvą, ne tik galvoti apie ES po ketverių ar penkerių metų. Ir aš manau, kad kuo toliau į ateitį galėsime numatyti, tuo greičiau visi suprasime, kad ta reforma būtina, ji gali apimti ir procedūrinės reformas ir taip pat e, teismo personalo reformas pirmininkaujantį Latviją vakar patvirtino, kad e, Europos Sąjunga taikys 1980 metų konvenciją dėl vaikų grobimo Andorai ir Singapūrui. Mums vaikų teisės buvo esminis klausimas visuomet. Ir Mes siekiame užtikrinti vaikų teisų apsaugą tarptautiniu lygiu. Vakar vyko paskutinis ministrų susitikimas pirmininkant Latvijai. Jis vyko Luksemburgė. E, Latvijos pirmininkavimas man buvo ir garbė, ir iššūkis. Pirmininkavimas eina į pabaigą, aš esu patenkinęs mūsų pasiekimais, tačiau šiek tiek liūdžiu ir jaučiu tuštumą, nes ta nuostabi komanda, su kuria dirbame šešis mėnesius, ir tas darbo krūvis, ir tas skubėjimas dabar nueis kažkur kitur. Tačiau aš visuomet labai šiltai prisiminsiu Latvijos pirmininkavimo laikotarpį ir kiekvienai šaliai ir kiekvienam iš mūsų linkiu pat, našios patirties. Ir aš tikiuosi, kad e, e, būsimas pirmininkavimas, Luksemburgo pirmininkavimas bus e, lygiai taip pat sėkmingas. Ir žinoma, norėčiau padėkoti Europos parlamento nariams už supratimą ir bendradarbiavimą. Ačiū už jūsų pateiktus pasiūlymus ir ačiū už tai, kad šiandien galėjome susitikti. We thank you, Mr. Minister. Uh... Ačiū labai gerbiamas ministrė. Ačiū už tokią išsame pirmininkančios Latvijos veiklos apžvalgą. Džiugu, kad pristatėte pastarųjų šešių mėnesių darbus. Tačiau šiandieną taip pat norėtume apsikeisti ir nuomonėmis, tad norėčiau paklausti mūsų narių, ar norėtumėte kažką pasakyti. Kviečiu išsakyti savo nuomonę. Pone Deringer, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pirmininkaujančią Latviją. Turiu pasakyti, kad tikrai veiksmingai viskas buvo organizuojama, neblogų rezultatų buvo pasiekta. Taip pat norėčiau pasveikinti ir pirmininkančią valstybę dėl jos entuzijazmo, nes panašu, kad jie grėbėsi darbo intin entuziastingai ir tai yra sveikintina, o ypač turint omenyje tai, kad kai kurios iš užduočių buvo itin sudėtingos. Neretai nutinka taip, kad pirmininkaujant pirmą kartą pasiekiama daugiau sėkmės, negu turint pirmininkavimo patirties. Aš dalyvavau trišaliuose dialoguose, kurių metu buvo kalbama dėl pagrindinio dokumento rinkinio, kurį patvirtino komisija ir turiu pasakyti, kad tikrai dis diskusijos ir dėrybos buvo itin sudėtingos. Mes nerimavome dėl to, kad nebus pasiektas sėkmingų rezultatų pirmininkaujant Latvijai šiuo klausimu, tačiau labai tikimės, kad kitą savaitę per trišalį dialogą sulauksime tų diskusijų vaisių, ir tikiuosi, kad bus įspręstas klausimas susijęs su ieškiniais dėl mažų sumų. Kol kas mūsų pozicijos dėja išsiskiria, tačiau žinau, kad turite tikrai neblogų diplomatinių talentų ir aš tikiuosi, kad e, jūsų darbas tikrai duos apčiopiamų rezultatų, tad norėčiau jūs dar kartą pasveikinti ir labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dirbti su tokia puikia komanda. Ačiū labai. Ponas Karin, prašau. Ačiū labai. Gerbiamas ministrė, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Ir taip pat labai džiaugiuosi tuo, jog e, tiek, e, tiek daug nuveikė pirmininkaujantį valstybę per tuos prabėgusius mėnesius. Yra du klausimai, kuriuos norėčiau pasitikslinti ar išgirsti daugiau informacijos iš jūsų pusės tikiuosi, kad tai sudarys galimybę mums geriau planuoti tolesnius žingsnius. Pirmasis klausimas yra susijęs su dokumentų rinkiniu, e, kuris kaip tik dabar keliauja per visus tos procesus, jis yra susijęs su Europos teisingumo teismu ir teisėjų skirimu. Būtų labai įdomu sužinoti, kokia yra tarybos poziciją, kokia situacija šiuo metu jūsų nuomonė susiklošiusi ir ar jūs manote, kad čia būtų galima imtis kažkokiu tai skubesnių veiksmų ir kokie jūsų nuomonė yra trūkumai remintis jūsų pirmininkančios valstybės užmėgstais dialogais ir gauta informacija. Dar vienas dalykas. Šiandieną be abejo yra tikrai didelis atstumas yra atsiradęs tarp ES valstybių gyventojų ir norima užtikrinti, kad nacionaliniai parlamentai turėtų didesnį įtaką ES reikaluose ir jūs kaip rinkantį valstybę tikrai e, nemažai bendravote su įvairiausiais žmonėmis, tad norėčiau paklausti, ką jūs patartumėte būtent šiuo konkrečiu klausimu, kokia yra jūsų nuomonė. Ačiū. Dėkoju, ponas Buda, prašau. Ačiū labai. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau į posėdį, tačiau turėjau dalyvauti kito e, komiteto posėdyje kaip pakeitinis narys. Visų pirma, norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai valstybei už tikrai tą tokį reikalingą ir sunku darbą atliktą per pastarosius kelius mėnesius. Tačiau turiu pasakyti, kad šiek tiek gaila, kad laikas taip greitai prabėgo. Aš taip pat turėjau galimybę dirbti kartu su pirmininkaujančia valstybė ir dirbome e, kalbėdami apie itin sudėtingą dokumentų rinkinį, tačiau man atrodo tai buvo taip pat ir puikiai galimybė, kuri padėjo įvertinti, jog mes e, dirbame Europos Sąjungoje, kurios 28 valstybės narės turi bendrų interesų. Ir tai buvo netgi unikali galimybė. E, ir džiugu, kad turėjome tokią progą dirbti kartu Ir manau, kad mes taip tarsi e, sumažinome tas spragas, tą atstumą tarp mūsų piliečių, tarp mūsų valstybių. Na ir šiandieną taip pat yra kalbama apie ieškinius dėl nedidelių sumų. Tikiuosi, kad pavyks pasiekti rezultatų dėl šio dokumento jau kitą savaitę. Nes, kaip minėjau, tikrai yra nemažai svarbių aspektų ir vienas iš jų, kuris dar nebuvo išspręstas, yra susijęs su darbuotojų teisėmis. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas dirba kitoje ES valstybėje narėje ir jis sugrįžta į gimtąją šalį e, ir ten pateikia skundą prieš savo buvusi darbdavį, Deja, ne visose valstybėse narėse yra pritariama šiai procedūrai, nes tai, tai reikštų, kad e, tarsi prisimama e, nauja vergystės forma. Aš nemanau, kad ES piliečiai e, turėtų e, dirbti, žinodami, kad neturės galimybės apginti savo teisių. Visos 28 ES valstybės narės turi e, panašių interesų šioje srityje, jos siekia apsaugoti savo piliečius. Ir būtent tai mus visus ir jungia, nepaisant kylančių sunkumų. Man atrodo, kad E, po jūsų seksianti pirmininkaujantį valstybę tikrai e, turės nemažai darbo. Ačiū. Pirmininkas, matau, kad žodžių daugiau niekas neprašo, tad gerbiamas ministrė, galbūt norėtumėte sureaguoti į tos klausimus, kurie buvo užduoti. Ačiū, ačiū labai už tokius šiltus žodžius. Taip pat norėčiau padėkoti ir už klausimus, kuriuos pateikėte. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Geringer. Džiaugiuosi tuo tikrai vaisingu bendradarbiavimu ir tikiuosi, kad galėsime tęsti savo darbus ir toliau. Nors be abejo mes jau nebebūsime pirmininkaujantį valstybę, tačiau aš tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas ir ateityje bus vaisingas vienokia ar kitokia forma. Dabar dėl pono Karimo užduoto klausimo. dėl bendrosios teismų reformos. Kalbant apie tą trumpalaikę perspektyvą, galima į tai žiūrėti kaip į nepopuliarią priemonę, nepopuliarų žingsnį, kuri neduos apčiopiamų rezultatų artimoje ateityje. Tačiau man atrodo, kad tai yra toks E, labai trumparegiškas žvilgsnis, reikia žiūrėti į platesnį kontekstą. Ir kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, man atrodo, kad mes tikrai įvertinsime, jog bylų skaičius e, ir taip pat vėlončių bylų skaičius itin išauks. Naujų bylų skaičius šiek tiek sumažėjo pastaruoju metu, tačiau neįspręstų, vėluojančių įspręsti bylų skaičius yra tikrai gana ženklus. Ir dėl to kenčia ir mūsų piliečiai, ir įmonės, ir nuostoliai, kurie susidaro dėl vėluojančio sprendimų prieimimo, siekia milijardus eurų. Ir be abejo, ta našta tenka ir mūsų piliečiams. Tad tarsi gaunasi taip, kad vieną ranką duodame, o kitą ranką atimame ir tai tikrai yra toks bereikalingas pinigų švaistimas. Per daug brangiai viskas kainuoja, per ilgai trunka visi procesai. Ir neįmanoma visko sutrumpinti tik procedūrinių reformų pagalba. Reikia didinti teisėjų skaičių. Ir pavyzdžiui, Latvijoje mes turime tokį posakį, kad godus moka du kartus. Ir žinau, kad kitos tautos turi panašų posakį, panašią patarlę, kuri skamba taip, mes netokie turtingi, kad mokėtume du kart. Tad iš esmės, man atrodo, tai apibūdina dabartinės teismų sistemos ypatybės. Ir jeigu nesivadovausime tą ilgalaikę perspektyvą, manau, kad situacija tik dar labiau pablogės 12 teisėjų e, pradžioje būtų paskirta. Tada bendrojo teismo teisėjai būtų skiriami 9 papildomi teisėjai, iš viso 28 bendroje ilgalaikėje perspektyvoje teisėjai yra numatyti. Na, o kalbant apie teismo darbuotojus, ar bus didinamas darbuotojų skaičius? ar priešingai jis bus mažinimas. Kai teismas pritars e, reformai, teisininkai, lingvistai be abejo vaidins svarbu vaidmenį, jų reikės daugiau, tačiau galbūt kai kuriuose skyriuose darbuotojų sumažės, tačiau manau, čia jų e, tos e, klausimus turėtų spręsti pats teismas ir teisėjai. Tad tiek būtų dėl tos reformos. O dėl vadinamojo kvadrilogo dėje ne viskas taip sklandžiai vyksta, kaip tikėjomės ir kiek žinau, tas klausimas bus įtrauktas į bendrųjų reikalų tarybos darbo tvarkę. E, manau, per kitą bendrųjų reikalų tarybos posėdį jis bus aptariamas. Ir galbūt tas tradicinis kvadrilogo kelias ir nebuvo įtin sėkmingas, tačiau tikiuosi, kad bendrųjų reikalų taryboje pavyks išspręsti tą problemą. Dabar kitas klausimas buvo užduotas apie tą atotrukį tarp institucijų ir piliečių. Ir kaip priartinti mūsų piliečius prie ES institucijų? Šis klausimas yra susijęs su teisėkuros procesais, jų skaidrumu, naujumu, jų nuspėjamumu ir prieinamumu piliečiams. Ir kyla klausimas, ar e, žmonės, pavyzdžiui, stebintis mūsų posėdžio transliaciją, e, mano, kad procesai yra skaidrus ar ne. Tikiuosi, kad taip, tačiau tikrai nemažai ES piliečių tiesiog nežino, kur gimsta teisės aktai, jie nieko neišmano apie jų kilmę, jų atsiradimą. Jie nežino, kokie procesai vyksta prieš pateikiant teisėkuros iniciatyvas ir paprasčiausiai žmonės neturi žalio supratimo, ar tos e, iniciatyvos yra tikrai nesavanaudės, ar galbūt kažkokia tai lobistinė veikla e, yra jos pagrystos. Tad Kaip suprantu, e, senosios ES valstybės narės tikrai aktyviai reiškėsi skaidrumo srityje, jas už tai pasisako, pasisako už didesnį skaidrumą, ypač kalbant apie teisėkuros iniciatyvas ir tų teisėkuros iniciatyvų kilmę. Tikrai dar reikia nemažai nuveikti toje srityje. Paskutinis klausimas buvo šiek tiek sudėtingesnis, jį uždavė ponas Buda kuris teiravosi apie e, darbuotojų teisės. Bet to taip pat buvo klausimas dėl e, skundų dėl nedidelių sumų ir darbuotojų teisų. Dėrybos kol kas vyksta su valstybėmis narėmis, kalbant apie šį konkretų klausimą, ir dėja ne viskas taip sparčiai rutuliojasi, kaip tikėjomės, tačiau Valstybės narės mano, kad reikia rimtai teisiškai vertinti šį klausimą ir tai yra svarbu siekiant kompromiso. Ir manau, kad busima pirmininkantį valstybę Luksemburgas tikrai ketina imti šio klausimo. Ir mano asistentė man ką tik pašnipždėjo, kad mes tikimės pasiekti susitarimą, tačiau liko vos keletą savaičių iki Liepos pradžios. Vis dėlto neįmanomų dalykų nėra, tad tikimės geriausio. Tad tiek būtų dėl tų ieškinių dėl mažų sumų. O dėl darbuotojų teisų, man atrodo, kad daugiau ar mažiau uh, atsakiau tą klausimą, nors uh, išsameu kažko komentuoti negalėčiau, nes. Uh, Galbūt tai nėra mano kompetencijos klausimas ir bent jau atsakiau tos klausimus apie teismų, apie teismų sistemos reformą, taip pat apie atotrukio tarp institucijų ir piliečių mažinimą, tad tiek būtų informacijos iš mūsų pusės. Pirmininkas, matau, kad žodžio daugiau niekas neprašo, tad gerbiamas ministrė, norėčiau dar padėkoti jums ir jūsų kolegoms už visus tuos žingsnius, svarbius žingsnius, kuriuos atlikote per pastarosius penkis su pusę mėnesio. Ir turiu pasakyti, kad mūsų komitetas tikrai vertina jūsų pirmininkavimą, nes ir jūs pats, ir jūsų kolegos tikrai aktyviai darbavotės. Ir esame dėkingi už bendradarbiavimą ir su mūsų komitetu. Nebejojame, kad tas bendradarbiavimas bus tęsiamas ir toliau net ir pasibaigus Latvijos pirmininkavimui, tad ačiū Jums labai už visas pastangas, kurias įdėjote. Dėkoju. Thank you. Thank you.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 Uh, dear members, at uh, the request of. Gerbiami nariai, ponios Geringer prašymu, jeigu neprieštarausite, dabar aptarsime 30-ąjį darbo tvarkės klausimą. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra ir Europos mokėjimo įsakymo procedūra. Pone Geringer šiandien turi išvykti anksčiau, tad ji paprašė dabar aptarti jos. Klausimas 30-asis darbo tvarkės klausimas ir suteikiu žodį poniai Geringer. Ačiū labai. Norėčiau pristatyti trumpą paskutinio trišalio dialogo apžvalgą. Jis vyko visai neseniai ir kitas trišalis dialogas yra numatytas antradienį, tad laiko liko visai nedaug. Pirmininkavusi Latvija tikrai nemažai nuveikė ir tikimės, kad antradienį pasieksime gerų rezultatų. Tikrai buvo atsižvelgta į nemažai mūsų prašymų, tačiau šiandieną nesileisiu į detalų klausimo pristatymą. Pabandysiu apibendrinti tą techninę dalį. Na ir bet kuriuo atveju visą tai keliaus į politinį lygmenį, tad Norėčiau pirmiausia pakalbėti apie tai, kad taryba yra pasirengusi judėti į priekį. Ir pirmininkaujantį Latviją taikė spaudimą valstybėms narėms, siekiant susitarimo. Rytoj yra numatytas neformalus susitikimas. Ir tikiuosi, kad tai bus puikiai proga įsiaiškinti, kokios yra galimybės, kad šiam projektui taryba pritars. Be abejo, viskas priklausys nuo to galutinio trišalio dialogo, bent jau tikiuosi, kad tai bus paskutinis trišalis dialogas, numatytas kitą antradienį. Dabar dėl procedūros. Procedūra yra nauja ir naujoviškas elementas yra toks, kad siūloma nauja e, viršutinė riba Iš pradžių buvo numatyta 2000 eurų riba, tačiau dabar ji buvo padidinta iki 10 tūkstančių eurų, kad mažos bei vidutinio dydžio įmonės galėtų pasinaudoti šios procedūros teikiamomis galimybėmis, kalbant apie tarp valstybinių ginčių sprendimą. Tad nauja 10 tūkstančių eurų riba mm, nelabai patinka taryba ir gali būti, kad jie tam nepritars, jie nepritars tai viršutiniai ribai. Kita galimybė yra numatyti 5000 eurų sumą e, privatiems vartotojams ir nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų įmonėms. Tokia būtų antra opcija, kurią būtų galima pasirinkti ir galbūt pavyks susitarti dėl 5000 eurų, o ateityje šiek tiek ją padidinti. Tačiau man atrodo, kad tikrai nereikėtų pravesti vilties, jog tarybai bus primtini tie pasiūlymai, manau, tai padėtų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dabar dėl vaizdo konferencijų. Kaip ką tik minėjo ministras. Tai yra vienas iš tų dalykų, kuris dažnai gali būti tiesiog naudojamas ir techniškai tai nėra labai sudėtinga, tai tiesiog galima organizuoti videokonferenciją. konferenciją. Galbūt šiek tiek prisiteik laiko, kad visos valstybės narės galėtų techniškai prisitaikyti, bet na, vėliau galima ir stipriau reikalauti nuo jos technologijų panaudojimo. Tačiau kol kas taryba dar nenumatė galtinio termino, iki kurio teismai turėtų apsirūpinti ar būti aprūpinti tokiamis technologijomis. Tačiau norime, kad vis tik būtų numatytas tam tikros datos, terminai, kad tai būtų padaryta raštu dokumente, nes jeigu to nepadarysime, tai gali būti, kad niekada tos technologijos ir nebus pritaikytos. O jeigu, na, tokiu atveju, tai atidėliojama bus be galo. Profesorius Buda paminėjo vieną dalyką, kurį norėčiau taip pat ir aš paminėti. Tai siesi su darbo teisė. Tikimės, kad e, suprastinta procedūra ieškinėms dėl nedėlių sumų galėtų taip pat ir apimti ir darbo teisės nedėlių komponentą. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas, tarkim, negauna atlyginimo už savo, už savo darbą. Tai reikėtų matyti tam tikrą procedūrą. Tuomet gali patoti ieškinį prieš savo darbdavį ir pasinaudoti šitą procedūrą dėl didelių sumų išieškojimų. Na, galbūt ne visi žino ger, visą kontekstą, tai trumpai aš tai paminėti, mes siekiame, kad procedūra būtų supaprastinta, kad nereikėtų asmenims atvykti į teismą fiziškai, tai turėtų gerokai sumažinti kainą kiekvieno pasinaudoti teismų paslaugomis. Tai turėtų palengvinti tokių ieškinių nagrinėjimą. Nes dabar dažnai būna taip, kad tokių ieškinių, ne, ne, tokie ieškiniai nepaduodami vien, vien dėl to, kad e, tiesiog būtų brangiau bilinėtis, negu būtų gaunama nauda. Dar dėl sąnaudų. Tai matėme 5 procentus nuo ieškinio vertės, tokias lubas ir dėl valstybės narės nesutinka. Na, valstybės narės turi savo prastas tradicijas, kokias pusės yra lubos. Tačiau nemanome, kad čia turėtų spręsti vien tik valstybės narės. Tai kilometrą arba procentą, arba tam tikrą santykį, kiek, kiek gali kainuoti bilinėjimasis nuo ieškinio vertės kad nepakliūtume tokią situaciją, kuomet, tarkime, vien sąnaudos kainuos pusę, pusę ieškinio vertės. Na, tuomet žmonės tik nenorės tokių, dėl tokių ieškinių bildėtis. Ir tuomet jie negins savo teisų. Taigi norime išsaugoti tam tikrą ryšį tarp ieškinio vertės, ieškinio dydžio ir tarp to, kiek kainuoja, kiek kainuoja bilinėtis. Ir Paskutinis dalykas, ką norėčiau paminėti, tai yra deleguoti į aktai ir jų problema. Kaip dabar tinkamiau tai pristatyti? Na, siūlomi yra deleguoti į teisės aktai. Ir jais komisijai paliekama labai plati veiksmų laisvė. Tačiau tik tai techninės srityje. Na ir galbūt negalime to, tam prieštarauti. Deleguoti aktai tikrai yra reikalingi, sprendžiant įvairius techninius klausimus. Per pirmą posėdį su taryba, tai išgirdome taryba iš karto atsakė be tokių deleguotojų aktų, jie norėjo įgyvendinimo akto. Tačiau manau, kad situacija keičiasi ir požiūris gerėja galbūt į deleguotus aktus. Ir galbūt jau kitą savaitę mums pavyks įtikinti mūsų požiūrio teisingumu. Ir paskutinis dalykas tikėjomės išplėsti taikymo sritį šiai procedūrai. Ir tai norėjome įtraukti kai kuriuos šmeišto atvejus. Įprastai tokių bylų atveju na, labai greit yra peržengiamos tos lubos 5000 eurų. Ir žinoma, situacija yra labai sudėtinga, tačiau manome, kad būtų galima galbūt vis tiek numatyti pagėdintą procedūrą šmeišto internete atvejams. Taryba visiškai tam nepritarė. Taryba sako, kad tai yra valstybių narių reikalas ir valstybės narys labai skirtingai vertina gal, kaip būtų galima prasmės procedūras, tad gali būti, kad taryba nenorės pritarti tam. Tad galbūt geriau mums būtų bandyti numatyti kokią nors kitą priemonę, kuri na, būtų ir, ir suprantama ir vartotojams naudinga, užuot tiesiog bandžius įsitvirtinti savo pozicijose, nepasiduoti ir, laiky, ir na, būtinai priversti patvirtinti mūsų siūlomą priemonę nes galiausiai to viso to nepavyks. Taigi manau, kad vis tik judame gerai, gerai kryptimi ir manau, jo galima stoti būtų dėl kitokio instrumento. Manau, galbūt būtų galima per porą metų komisijai tikinti atlikti analizę ir paskui galbūt šiek tiek kai kurias lubas e, padidinti ir galbūt šiek tiek išplėsti taikymas rytį. Tiek. Ačiū, norėjau pateikti informacijos. Po trilogo antradienį galėsiu papasakoti daugiau. Ir dabar norbaidama dar pasakyti, jog tikiuosi, kad dauguma to, ko norime mes, vis tik bus priimta tarybos. Ir kad na, pirmai, kad Latvija mano, jog tai tikrai įmanoma. Ačiū. Labai ačiū. Ar kas nors norėtų pasakyti iš narių? labai išsamus pristatymas. Tad gal, galbūt jau galime šio klausimu baigti. Labai ačiū, ponė Geringer. Ir panašų prašymą pateikė ponas Karimas. Jis taip pat norėtų dabar aptarti savo klausimą, tai yra metinės subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos. Ir jis norės nu, aptarti tai dabar ir žada tai padaryti labai greitai. Na, mūsų svečiai iš EPRS tai sutinka berots, kad dabar 28 punktą, taigi prašau, ponė Karima, žodis jums. Norėčiau padėkoti, pana Primkė, jums ir mūsų svečiams, kad sutiko patenkinti mano prašymą. Bet tikrai ne, neužtruksiu, nes darbai vis dar vyksta šis ir tie. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie teikia pakeitimų mano ataskaitai. Manau, kad dauguma tų pakeitimų tikrai sustiprins pranešimą ir pagerins yra šiek tiek, kur mūsų nuomonės truputį skiriasi, kur yra nesutarimų. Vis tiek manau, kad mums pavyks rasti bendrų požiūrio taškų. Galbūt šiandien taip pavyks padaryti, arba galbūt per šelnių pranešėjų sutikimą, kurį siūlau surenkti artimiausių metų. Pirmininkė, kaip žinote, manau, kad subsidiarumas ir proporcingumas turėtų būti esminiai elementai Ir tai turi būti pirmi dalykai, apie kuriuos galvojama, svarstant bet, bet kokį įsikūrinį projektą. Ir pirmiausia, reikia nustatyti, ar vieną kitą klausimą geriau yra spręsti nacionaliniu lygiu, ar vis tik ES lygiu. Yra atveju, kuomet reikia aukštesnio lygio veiksmų, tačiau kartais tokių veiksmų nereikia. Na, nenoriu aš dabar visko kartoti, tokios sakęs anksčiau per dalinimas nuomonėmis. Noriu pasakyti, kad mano pranešime pagrindinis dalykas, ką, ką norės pabrėžti, yra tai, jog nereikia bijoti susidarumo principo kon, koncepcijos, nes jį gali mums tikrai padėti sumažinti demokratijos trūkumą ir užtikrinti, kad nacionaliniai parlamentai iš karto tinkamai dalyvautų procedūrose. Visi supratome, kokių kyla problemų įgyvendinant ir perkeliant teisės aktus valstybėse narėse. Dėl to nacionalinius parlamentus reikėtų įtraukti kuo greičiau iš karto. Manau, kad tai turėtų įspręsti tas problemas, užbėgti jums už akių ir padėtų mums geriau suprasti jų pozicijas. Ir na, už, užuot tiesiog jos atribojus, kuomet paskui jaučiasi, jog jie netraukiami. Kolegos anksčiau per diskusijas kėlė, kėlė labai įdomių pastabų, komentarų išsakė. Ir štai mes svarstome subsidirumo principą apibriežti, kai reikia galbūt kviesti daugiau nacionalinių ekspertų komitetų posėdžius, galbūt videokonferenciją rinkti, kaip ir numato Lisabonos sutartis. Ir reikėtų numatyti mūsų komitete nuolatinį pranešėją subsidiarumo klausimų. Kolegos, e, siūlau raudonosios kortelės procedūrą, pagal kurią nacionaliniai parlamentai galėtų išsakyti jeigu kyla didelių nuogastavimų, kad pažydžiami subsidarumo arba proporcingumo principai. Ir dabar e, reikėtų apsvarstyti, kiek reikia pasisakymų, kelių nacionalinių parlamentų pasisakymų reikia, kad tokia procedūra būtų pradėta. Taip pat, manau, reikėtų kalbėti apie žaliosios kortelės procedūrą, kuris suteiktų nacionaliniams parlamentams galimybę įtraukti naujų pakeitimus arba atšaukti ES teisės aktus iš kolegų pakeitimų suprantu, kad kiek dvėjojama dėl šių minčių ir, na, labai įdomu būtų išgirstas dviejonės, kad būtų galima pažiūrėti, ar įmanoma pasiekti kompromisu ir tikiuosi išspręsti šios klausimus. Tačiau norėčiau pakartoti, kad e, iš savo pusės tai noriu, kad nacionaliniai parlamentai labiau būtų traukimi ne tam, kad jie galėtų vetuoti ES priemonės bet tikrai turime kiek tik manoma daugiau gerbti juos, jų nuogastavimus ir atsižvelgti nuogastavimus ir leisti jiems kuo labiau sitraukti, parlamentus sitraukti į procedūras. Pirmininkė, labai lauksiu kolegų pastabų dėl pakeitimų šiandien arba vėliau ir tikiuosi, kad paiks mums rasti kelią, kaip geriausiai eiti tolyn. Tikiuosi, kad per šiandien pranešėjų posėdį tai pavyks padaryti, ketinu jį rengti labai greitai prieš balsams komitete. Ir labai dėkoju, kad leidote anksčiau pristatyti šį klausimą. Ačiū. Dėkoju. Ar kas nors, kas nors norėtų pasisakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat labai dėkoju ir pranešėjai. kaip jis jau minėjo, yra pateikta pakeitimų, aš keletą jų pati pateikiau. Ir yra ten keletas dalykų, apie kuriuos norėčiau dabar pakalbėti diskusijų metu. Perskaičiusi pranešimą, sudariau nuomonę, kad pranešėjas kritiškai vertina komisijos ataskaitą. Na, tai nėra blogai, gerai, Vis tik tuo pat metu pasakytina, kad solidarumo tikrinimo sistema yra įtvirtinta sutartyse. O čia galbūt viskas kiek apsivertė yra. Na, bet jau žiūrint kai kurias atskirus dalykus minimus. Dėl to maniau, kad negaliu kai ko palaikyti iš pranešimo. Duosiu pavyzdžių, bet prieš tenčiau pateikti kiek tiek skaičių iš Vokietijos parlamento. kurie parodo, kaip parlamentai atlieka tos apsidaromus tikrinimo procedūras. Taigi per keturis metus 441 Europos pasiūlymas buvo pateiktas Bundestagui svarstymui ir vyriausybė įvykdyti ir Ir 157 buvo išskirti kaip tokie, dėl kurių reikėtų dar pasvarstyti. Bundestagas per tris metus tik tris pateikė subsidarumo skundus komisijos atžvilgiu. O per tos minėtus keturis metus, per tą minėtą keturių metų laikotarpį, vos keturi tokie skundai. Taigi labai matome mažai. Ir na, tikrai skaičius kaip ir nėra labai svarbus, turint galvoje tą visą platesnį kontekstą. Tad matome, kad susidarumo ir paprastingo principų laikomasi. Toliau. Dėl terminų, dėl datų, per kiek laiko gali parlamentai reaguoti, tai kaip numato sutartis, na, ar parlamentams tai yra paprasta reaguoti ar ne. Manau, kad 8 savaičių, 8 savaičių terminas, na, toks gana trumpas yra. Tačiau, tarkime, Bundestagas parodo, kad visiškai manoma laikytis tokių terminų. Be to, svarbu, kad e, visos teisėkuros, e, visi teisėkuros žingsniai turėtų būti vertinimus sudarimo principą, pavyzdžiui, tiek ir žaliųjų, ir baltųjų knygų skalbimas bei viešas konsultacijos. Tai taip pat yra kaip ir susidarimo principo etapas tam tikras laikymosi. Būtų galima analizuoti, ar čia viskas yra gerai. Na, parlamentai, matote, tiesiog turi labai daug įvairių galimybių, kaip reaguoti. Ir netgi baig, pasibaigus tam aštuonime svaičio laikotarpį. O ir per jį yra tikrai pakankamai priemonių. Toliau. Jeigu vertintume visus metus ir parlamentų atostogas, kur per metus būna, tai pastebėtume, kad kartais parlamentų sesijos nevyksta kelias savaitės ar net mėnesis ir, na, galbūt būtų galima kienos šiek tiek lankščiau žiūrėti tas kaltinius terminus, lankščiau į tos grafikus pažiūrėti. Bet vis tik terminai numatyti yra startyse ir nereikėtų keisti. Toliau. Papildomų problemų gali kelti tai, kad parlamentai kartais turi įvairias savo vidinės procedūras tikrint subsidiarumų ir Tai daroma labai įvairiai ir, ir ten tikriausiai tikrai yra ką pagerinti. Danija, Austrija, Prancūzija, pavyzdžiui, turi ES komitetus, kurie vertina subsidiarumą parlamento vardu. Tuoms į Vokietiją tai daroma yra kitaip. Tai daro tie patys atskiri, viena kitai temai skirti komitetai. Taigi būtų galima kalbėti apie pačių parlamentų struktūras, kaip, kaip ten galima tikslinti ir jas gerinti. Toliau dėl raudonų ir žalių kortelių, tai norėčiau pasakyti ponui Karimui, kad, na, noriu aiškiai pasakyti, kad tikrai niekaip negalime to paremti. Nacionaliniai parlamentai prižiūri savo vyriausybės ir nacionaliniai parlamentai turi derinti veiksmus su vyriausybės, vyriausybės turi derinti veiksmus su parlamentais. Dėl to vyriausybės turi sudarinti tai, kas, kas kaip jis pasisako, teisėkos procesų metu europinėme lygyje. Žinoma, reikia ieškoti geresnių teisėkuros procedūrų, ieškoti būdų, kaip tai pagerinti, taip reikia atsižvelgti į teisingumo teismo sprendimus. Ir manau, kad reikia turėti galvoje, kad iniciatyvos vis tik teisė, skaitant teisę atšaukti, tenka tik komisijai, na ir turi toliau likti komisijos rankose ši teisė. sutartyse yra aptariama sutarčių pažydimų procedūra ir manau, kad ji turi likti tokia, kokia yra, o nereikia jos pakeisti taip, kaip siūlo pranešėjas ir įtraukti į tai parlamentų, nacionalinių parlamentų. Manau, kad reikia atsižvelgti tai, kad visų institucijų vaidmenys yra apibriežti, reikia atlaikyti tų apibriežtimų. Galbūt galima šį vietą būtų dar keisti dėl terminų, bet nieko kas keistų sutartis. Ačiū. Pirmininkas dėkui, toliau Anderson. Ačiū. Taip, kalbėsiu švediškai. Na, iš principo pasiūlymas man patinka, jame yra daug gerų minčių ir tikrai verta dirbti su šio pasiūlymu ir eiti toliau. Ypač įdomi ta žaliosios kortelės sistema, tas siūlymas, manau, labai yra konstruktyvus būdas, kaip toliau vykti ES politiką ir tai ją pritraukti arčiau valstybių narių ir tuo būdu arčiau piliečių. Tikrai manau, kad čia yra geras potencialas pagerinti sistemą. Dabar dėl raudonosios kortelės procedūros, kuomet, kai keletas parlamentų yra nepatenkinti, galėtų studyti pasiūlymą na, netaip entuziastingai šį pasiūlymą vertinu, bet vėlgi tai priklausytų nuo procedūros, kuri būtų priimta. Toliau yra ir geltonoji kortelė. Ir manau, kad būtent čia daugiausiai ką galima pagerinti. Dabar tokia sistema neveikia dėl to, kad yra numatytas slengštis panaudojimui ir jis yra per aukštas. Jis yra toks aukštas, kad e, dauguma parlamentų tiesiog nenori paskirti tam pastangų, nes tam reikia labai daug pastangų paskirti. Taigi reikėtų tą slengstį sumažinti. Ir taip pat reikia pakeisti terminus, per kuriuos parlamentas turi atlikti susidramo tikrinimą. Reikia pratesti tą terminą jeigu būtų galima sumažinti slengsti ir padidinti, palyginti terminą, tai manau, kad tikrai būtų galima sutarti, tuomet nereikėtų sutarties keitimo ir tikrai būtų verta pabandyti pasiekti tokį sutarimą ir šią idėją įgyveninti. Tikrai galima apie šią idėją svarstyti. Toliau, mes patikime pasiūlymą dėl poveikio vertinimo. Na, nesu girdėjęs argumentų prieš poveikio vertinimus. Bet žinoma, reikia atsargiai, atsargiai čia elgtis, kad nepadaugytume to, to, to gero dalyko, tos geros priemonės. Nes kartais būna problema, jog jeigu parlamentas nori imtis veiksmų, kad išperskanos vieną kitą problemą, tai būna nes per, per, per daug, per stipriai vertinamas poveikio vertinimas Viena vertus, jeigu poveikis nevertinamas, tai tuomet neužtikrina būtų teisės aktų kokybė. Taip pat e, reikia poveikį vertinti, kad būtų galima įvertinti, kokią naudą visuomenė gaus. Tai yra svarbu. Tačiau kartais teisėkuros procedūrų gerinimas gali pačias procedūras pabloginti. Ypač jeigu numatoma daug papildomų privalomų poveikio vertinimų, kurie gali visi būti pertekliniai. Tad manau, kad parlamentas galėtų lengviau priimti tinkamus įstatymus. Bet taip pasakius, manau, kad pranešimas yra labai geras ir laukiu tolesnių diskusijų. Ačiū. Thank you very much. I do not have any... Labai ačiū. Nematau daugiau prašančių žodžio. Na, dar komisija norėtų pasisakyti. Ačiū, pirmininkė. Jei leisite, Noriu komisijos vardu pakomentuoti pranešimo projektą ir pakeitimus, nes nors pranešime yra daug gerų minčių, tam taip pat yra ir problemų keliančių pasiūlymų. Turiu ketvirtą pastabų. Pirmiausia, dėl patikslinimo. Pranešime sakoma, kad komisija turės žvelgti į parlamento pateiktą pagrįstą nuomonę kaip į pagrįstą nuomonę. Ir mes taip ir darome. E, Metinėme prašnešime dėl susibderumo mes išvardėme visus e, praneš visus teisės aktus, dėl kurių reikia teikti pagrįstą nuomonę ir priskaičiuojame kiekvieną nuomonę prie kiekvieno dokumento, net jeigu ta nuomonė ir sudaro paketo dalį. Taigi, viena pagrista nuomonė patenkant į paketą e, skaičiuojama kaip e, skaičiuojama kiekvienam teisėkuros pasiūlymui. Be to norime pagerinti dabartinės geltonosios kortelės sistemos veikimą ir komisija gegužės 19 dieną pristatė geresnio reglamentavimo priemonių paketą. Tai leis komisijai pagerinti pagrindimų kokybę ir aiškinamojo kiekvieno pasiūlymo dalyje bus aiškiau paaiškintos priežastys e, priimti tokį teisės aktą ir labiau bus laikomasi subsidarumo principo. Mes siūlome ir naujo pobūdžio korteles. Na, žinoma, įvairiausias mintis galima pateikti, tačiau kai kurios siūlomos kortelės, tokios kaip geltonoji kortelė ar raudonoji kortelė, e, reikštų, kad e, reikės keisti sutartį, o mes negalime interpretuoti antro protokolo dėl subsidiarumo kitaip negu numatyta sutartyje ir kitaip negu patvirtinta teisingumo teismo praktikoje. Lygiai taip pat dėl aštuonių savaičių termino. Terminai dėje numatyti teisės aktuose ir jų reikia laikytis. Jeigu komisija turėtų palankiau ar netai palankiai internet, diktuoti terminus, e, pavyzdžiui, konkurencijos ar valstybinės paramos srityje, niekas mūsų nesuprastų. Taigi mes turime, mm, mes negalime sakyti, kad aš aštuonios savaitės numatytos sutartie, bet mes jums duosime dešimt ar septynias. Tai neįmanoma. E, šią mintį dabar nagrinėja nacionalinis parlamentas, Šią mintį dabar nagrinėja nacionaliniai parlamentai ir jie turi vieni su kitais kalbėtis ir pažiūrėti, kokius prioritetus komisija turėtų įtraukti į savo darbo programą. Diskusijose vykusios e, COSAC, tai yra nacionalinių parlamentų asamblėje, e, buvo naudojamas savoka sustiprintas politinis dialogas, reinforced political dialogue, e, kur nacionaliniai parlamentai pateikė pasiūlymus komisijai dėl būsimos komisijos darbo programos. E, tai panašu į geltonos kortelės sistemą, tačiau taip gerbiama komisijos iniciatyvos teisė. Keturioliktas punktas problematiškas, tai yra veiksmai teisėkuros laiko tarpio pabaigoje. Yeah E, siūloma viską palikti taip, kaip yra, kol iš naujo bus e, tikrinamas susidarumas arba daromas poveikia vertinimas. Ir čia yra terminų, ypač kai kalbama apie antrojį svarstymą ir taikinimo procedūrą, terminų, kurie nėra suderinami su šiomis naujomis mintimis. Ir reikia, žinoma, atsižvelgti tai, kad šios idėjos, šios mintys gana prieštaringos pačiame Europos parlamente, nes jeigu trilogė savo nuomonę išsako vienas e, teisės aktų leidėjas, tai turi baigti procesą, o ne pradėti naujo. Taigi, išsakytos mintis, pateiktos idėjos labai įdomios, tačiau jas reikia įvertinti iš politinės ir techninės pusės, atsižvelgiant į terminus, o taip pat ir į sutartį. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Daugiau nematau prašančių žodžių. Ponas Dievka, EPP šešėlinis pranešėjas, prašė mane perduoti, kad Jis dirba dėl šio dokumentų, tačiau šiandien e, į mūsų posėdį atvykti negali ir jis stengsis, kiek įmanoma, glaudžiau bendradarbiauti su kitais pranešėjais. Taigi, tai perduodu ponas Vietkos ir baigsime šio klausimo svarstymą, nebent ponas Karim dar norėtų sureaguoti į komentarus. Ponas Karim, pirmininkė. Na, E, labai trumpai pasinaudosiu jūsų gerumu ir paaiškinsiu keletą dalykų bei atsakysiu kolegoms ir komisijai. Noriu padėkoti visiems, kas prisidėjo prie šio pranešimo ir man atrodo, kad šešėlinių pranešėjų susitikime mes galėsime padirbėti ties iškeltomis problemomis. Pane Kohen Jūs pasakote apie patirtį Vokietijos parlamente. Ir dėje nemanau, kad kitų nacionalinių parlamentų padėtis tokia pat. Aš jau kalbėjausi su nacionaliniais parlamentais tiesiogiai ir prašiau jų dalintis geriausią praktiką. Ir Bundestag, Vokietijos parlamentas, gali čia imtis lyderio vaidmens ir užtikrinti, kad geriausios praktikos taikomos parlamentuose, nes jis jau padėjo įtraukti mūsų darbą geriausias praktikas. Dabar dėl komisijos ir terminų, ponė Kosta ir kiti kolegos minėjo šį klausimą taip pat. Apie terminus kalbėjau ir su nacionaliniais parlamentais, tiek minėdamas susitikimus Kosak, tiek mm, kitur vykstančius forumus ir nacionaliniai parlamentai labai uh, aiškiai pasakė, kad aštuonių savaičių laikotarpis, kaip jau minėjo komisija, e, jiems yra labai nepatogus e, e, ir dėl skirtingų priežasčių priklausomai nuo to, su kurio nacionaliniu parlamentu kalbėjausi. Taigi galbūt įmanoma kažką padaryti, nes į tą laiką dar įeina ir atostogos, E, savaitgaliai, kartais kažkokie šiaip netikėtumai šalyje ir viską reikia suspausti į tokį aštuonių savaičių laikotarpį. Ir komisijos atstovui galiu pasakyti, kad e, pono Timermans požiūris mane labai padrasino. Jis prieš e, tapdamas, kad mm, komisarai buvo su mumis susitikę šiuo klausimu, mes pasišnekėjome ir atrodo, kad yra e, tikrai reali galimybė e, prastumti šias idėjas e, tiesiog gana inovatyviai į viską pasižiūrėti. Aš suprantu, ką nori pasakyti komisija, suprantu teisinį pagrindą, tačiau Nemanau, kad e, mes nueisime į aklavietę. Aš manau, kad galima šiek tiek pamanevruoti, o dabar grįžtant prie tų žalių, geltonų ir raudonų kortelių bei siūlomų mechanizmų, mes apie tai išsamei padiskutuosime šešėlinių pranešėjų susitikime, taip pat kitur e, ir pasistengsime užtikrinti, kad darome tik tai tai, kas yra sutartyse ir tai, kas yra techniškai teisingai. G. Na ir man atrodo, kad pasiūlymai pagerins mūsų darbą, o ne mums kliudys. Taigi aš tikrai stengiuosi dirbti konstruktyviai, jokių būdų nenoriu prastumti jokios nacionalistinės darbo atvarkės. Manau, kad per ketverius metus E, per ketverius mano darbo metus paaiškėjo, kuria kryptimi einu, ketinu ir toliau laikytis to paties kurso ir tikiuosi, kad kolegos galės pritarti pranešimui, kai jis bus baigtas svarstyti čia komitete. Ačiū pirmininkė. Ačiū ir jums. Taigi baigėme svarstyti 28 klausimą ir perėmėme prie 27 klausimo. Noriu pasveikinti kolegas iš EP PRS ir suteiksiu žodį ponui Dan, kad jis galėtų pristatyti šį klausimą. Like a, a very, an exceedingly brief introduction um, to say that the... Uh, Kągi pirmininkė, trumpa įžanga Europos parlamento mokslinio tyrimų tarnyba PRS ir um, mes koordinuojame poveikio vertinimus, taip pat ir nagrinėjame ir ponės Breda, ir ponės Nibler pranešimus. Džiaugiamės, kad jį čia dalyvauja jūri komitete posėdėje. Nuo 2011 metų mūsų padalinys plėtėsi ir dabar dėl įgyvendimo ataskaitų su mumis nuolat konsultuojamasi, mes stengiamės įgyventinį policinio ciklo požiūrį, žiūrime į silpnasis ir stipresias politikos pusės ir stengiamės geriau suprasti, kaip um, ES teisės aktų leidėjai turėtų dirbti dabar ir kaip jie turėtų būti geriau pasirengę ateityje. Taigi, komisija mums pristato pagrindinius aspektus, o paskui mes teikiame vertinimą ir tikimės jums tokį vertinimą pateikti Liepos mėnesį. Šiandien teikiame pažangos ataskaitą. E, skirtingose srityse buvo siekti tos pažangos. Išgirsite keturis pristatymus e, ir e, jau buvo vienas pristatymas autorių teisų darbo grupėje ir taip pat e, Miljo, e, Natalie Mers e, bei kiti kolegos taip pat pasisakys dėl autorių teisų ir šios pramonės aspektų. Taigi dabar, jeigu sutiktumėte, suteiksiu žodį ekspertams, tikrai šviesus protai šiandien atvyko ir 15 ekspertų dirba ties šio dokumentu ir stengiasi paremti jūsų komitete vykdomą darbą. Ačiū. Taigi, ponios ir ponai, žodis jums, pasakykite tokią tvarką, kaip norite. Kągi, pradėsiu aš, aš Andrėja Renda iš Europos politikos studijų centro ir artimiausiu metu pristatysiu pagrindinius aspektus e, pranešime, kuris netrukus bus baigtas rengti, nes e, štai yra informacinės visuomenės direktyvos e, vertinimo dalis ir tikimės, kad poveikis, poveikį vertinimas dėl šio dokumento papildys ir kitą mūsų atliekamą darbą dėl teisės aktų vertinimo. Na kągi, pažiūrėsime, ar veikia pultelis. Na, pažiūrėsime, kas yra tas vertinimas, atviras vertinimas. Reikia pasižiūrėti, ar teisės akto tikslai yra pasiekiami įgyveninant teisės aktą, ar tie tikslai buvo pasiekti veiksmingai, ar nuostatos e, teisės aktuose yra tarpusavyje suderinamos ir nuoseklios bei yra suderinamos su kitais teisės aktais ir e, bendrijos teisynų. Na ir e, dėl šių pristatymų susijusių su autorių teisėmis ir autorių teisėmis internete e, yra labai aktualus. Tai opus klausimas, nes technologijų pažanga uh, E, reiškia labai didelis spaudimą teisės aktų leidėjams, e, siekiant užtikrinti, kad teisės aktai išliktų aktualūs. Taigi, pirmiausia, reikia teisės aktų susijęti su sutartimis. 2006-aisiais buvo pasirašyta sutartis su pasaulio intelektinės nusavybės organizacija ir šalia buvo išplėsta intelektinės nusavybės savoka, atsižvelgiant į interneto amžių ir taip pat e, išplėsta savoka įtraukiant dalymasi failais e, įvairiaus skaitmeninę aplinką internete ir įvairiausius dalyjimosi failais e, būdus bei įvairiausius failų naudojimo būdus. Taigi, reikėjo suderinti įvairiausius teisės aktus įvairiose valstybėse narėse, nes teisės aktai šioje srityje buvo labai fragmentuoti ir tas fragmentavimas jis buvo susijęs ne tik tai su konkrečiais aspektais, bet ir su pačia autorių teisų savoka ir jos elementais. Na, esminiai autorių teisų klausimai, kurie trukdė autorių teisėms vienodai veikti vidaus rinkoje. Na, galiausiai reikėjo atsižvelgti ir į skaitmeninę aplinką. Reikėjo užtikrinti sažiningą atlygį autoriams. Kasgi įvyko pradėjus taikyti informacinės visuomenės direktyvą. E, teisinis pagrindas buvo tikriausiai vienintelis teisinis pagrindas, kurį buvo galima pasirinkti. Jis buvo susijęs su teisės aktų harmonizavimu. Tai pateko į vidaus rinkos rytį, tačiau tai nebuvo pradinis informacijos visuomenės direktyvos tikslas. Noriu pasakyti, kad e, šia direktyva galiausiai buvo išplėstos ir sustiprintos autorių teisės e, tiek ES, tiek tarptautinių lygmenių, kaip to reikalavo tarptautinės sutartis ir žinoma buvo suderinti skirtingi teisės aktai. Koks rezultatas? Yra tokios gana plačios autorių teisės, tačiau jos yra silpnai taikomos. Ir harmonizavimas, teisų suderinimas nebuvo tokio plataus masto, kaip tikėjomės. Taigi, kai, kai kuriuos aspektus dar liko suderinti e, autorių teisų savoką dar reikia suderinti. Autorių teisų, teisės aktai labai dažnai yra valstybinio ar teritorinio pobūdžio. Nors auto, ir tiesą sakant, 24 valstybės narės skirtingus autorių teisų um, įstatymų aspektus įgyvendina visiškai skirtingai. Taigi tas fragmentavimas yra nuolatinis ir mes turėjome kažkaip priartinti įstatymus, norėjome užtikrinti vienodą nuostatų interpretavimą, ypač kalbant apie išimtis ir apribojimus. Tačiau galbūt per daug užsimuojame, nes daugeliu atveju norime užpirdyti spragas tokioje gana priešiškoje aplinkoje ir mes buvome labai dažnai kritikuojami. Teisingumo teismas buvo kaltinamas savo įgaliojimų viršymų ir E, buvo kaltinama, kad jie nori primesti savo valią teisės aktų leidėjams. Na, tų autorių teisų išplėtimas taip pat turėjo pasiekmių, tai yra natūralu ir tiesą sakant, teisės, teisų taikymas yra silpnoji vieta. Autorių teisės apima autorių teisų apsaugą Taip pat ir skaitmeninėmis priemonėmis e, norima atsižvelgti į internete kylančias grėsmės, tačiau bandymas apsaugoti teises e, kirtosi su kitais esminiais principais. Vienas iš tų principų buvo jau įtrauktas E prekybos direktyvoje. E, kalbėjome apie domenų apsaugą, apie privataus gyvenimo apsaugą, apie laisvę kurti verslą ir dažnai šie aspektai kirtasi su autorių teisėmis. Įgyvendinimo aspektas e, liko silpnas, o įgyvendinimo mechanizmai netapo pagrindinėmis priemonėmis, pagrindiniais būdais įtvirtinti autorių teisę. Lygiai taip pat techninės priemonės, kurios atrodė labai daug žadėjo, nepaplito, visiškai nepaplito, valstybės narės nuėjo kitais keliais įgyvendinamos autorių teisę, kartais nuėjo per administracinius reikalavimus, kartais per elgesio taisyklės, Vėlgi tai turėjo pasiekmių pačiam sistemos veikimui. Buvo ir kitų problemų. Pavyzdžiui, techninės priemonės suskaidė vidaus rinką, buvo pritaikys sutartinės priemonės priklausomai nuo teritorijos ir regionų. Buvo sunku pasiekti tinkamos pusiausviros tarp teisėtų verslo iniciatyvų ir kurios e, yra taikomos valstybėse narėse ir tokių praktikų, kurios yra nesažiningos ir grėsmingos galutiniam vartotojui. Na, tai susiję ir su aprekybos direktyva ir, ir su kitokiais tyrimais, kaip pavyzdžiui, dėl Amazon vykstantis tyrimas. Na ir nepaisant to, kad vienas iš pagrindinių tikslų informacinės visuomenės direktyvoje buvo būtinybė užtikrinti sažiningą atlygį autoriams ir atlikėjams, galiausiai direktyvos tekste nėra jokių konkrečių nuostatų einančių tą linkmę. Ir yra kitų teisės aktų, autorių teisų, teisės aktų pakete E, ten kalbama apie autorių ir atlikėjų atlygį, tačiau dabar autorių ir atlikėjų padėtį vis dar reikia gerai įvertinti ir atrodo, kad jie neturi pakankamai dėrybinių galių ir jie paliekami tiesiog rinkos valiai. Na, ką reiktų daryti, ir čia jau padarysiu išvadas, pradėdami savo darbą iš parlamento gavome tokius klausimus, padėsim mumi vertinti tiesias aktai. Ta, pirmiausia, tai yra veiksmingumo principas, kaip veiksmingai tiesias aktas pasiekia savo tikslų. Taigi, hmm, kriterijai būtų tokie, ar kriterijų pasiekiama pagrystais kaštais, taip pat ar nuostatos yra nuoseklios, ar ar prieštarauja viena kitai. Tai yra vidinis tas nuseklumas ir išorinis nuseklumas, tai yra nuo teisės aktų nuostatų dėrėjimas su kitų teisės aktų nuostatomis. Ir galiausiai aktualumas, teisės akto aktualumas, kai kada mm, mm, mm, techniniai pokyčiai lemia tai, kad teisės aktas tampa neaktualus. Pavyzdžiui, informacinės visuomenės direktyvos atveju tai buvo Ir žinoma, tokiais atvejais reikia pasakyti, kad pasaulis pasikeitė ir kad mes turime taip pat keistis. Ir galiausiai pateikiau lentelę, vertinimo lentelę, lyginamąją lentelę. Tai čia ją sutrumpinau, kad jį tilptų vieną skaidrę. Ir kaip matėte, e, teisės aktai buvo įvertinti skalę nuo 1 iki 5. Ir tiesą sakant, dabartinė struktūra nebuvo labai palankiai įvertinti. Iš, iš keturių tikslų galima pasakyti, kad buvo dalinai pasiektas vienas teisės akto suderinimas su tarptautinė teise. Kiti tikslai mūsų manimų pasiekti nebuvo. Dabar veiksmingumas ir kaštai. tai Na, vėlgi, kadangi neveiksmingai siekiami tikslai, jeigu nagrinėjame tik tai kaštus, tik tai išlaidas, matome, kad e, teisinė bazė fragmentuota, dėl to atsiranda dvi gubos nuostatos e, ir kitos problemos, kurios e, tikrai mažina sistemos potencialą. Dabar dėl nuseklumo, tiek vidaus nuseklumas, tiek išorės nuseklumas. Kai Buvo atveju, kai buvo galima kvestionuoti nuseklumo, na, dėl vidinio nuseklumo atrodo, kad teisės aktas e, pakankamai nuseklus, tačiau e, vėliau pasirodė, kad jis kertasi su kitais tokios pačios svarbos teisės aktais. Ir valstybės narės atsiduria tokioje situacijoje, kad e, autorių teisės aktai įgyvendinami trukdant pasiekti kitų tikslų, tokių kaip privatumas ar neutralumas. Na, teisės akto aktualumas vis dar aktualų šie teisės aktai, tačiau juos reiktų atnaujinti, peržiūrėti. Ir žinoma, atsižvelgti į dabartinius pokyčius rinkoje, į dabartinius technologijos pokyčius. Mes dabar gyvename tokiame pasaulyje, kad e, e, jei anksčiau siūsdavome mm, visą e, į savo asmeninį kompiuterį, naudojame techninės apsaugos priemonės, dabar viskas vyksta tiesiog internetu, realių laikų, yra įvairių dalymusi failai sistemų, daugiau galimybių prieiti prie turinio Ir dėl šių pokyčių reikia iš esmės peržiūrėti dabartinę autorių teisų teisės aktų struktūrą. Na, kaip tai padaryti, aš negaliu pasakyti, dar išklausysime tris pristatymus, tačiau poveikio vertinimas palieka daug lustukų ir tai jau geras išeities taškas. Kągi, ačiū visiems uždėmesi ir vėliau tikiuosi dar pasisakyti. Ačiū labai. Norėčiau pasakyti, kad jūsų prezentacija truko ketvirtį valandos ir mes tikrai neturime tiek daug laiko kiekvienai prezentacijai. Tad tikrai dabar kitoms trims prezentacijoms dėja liko netiek daug laiko kaip pirmajai. Ačiū labai. Stengsiuosi kalbėti trumpai. Aš esu Natali Murgens iš Milijų agentūros ir pristatysiu preliminarius informacinio dokumento rezultatus. Su Maastrichto universitetu buvo parengtas šis dokumentas, čia kalbama apie teisinius autorių teisų rezultatus ir daugiausia kalbame apie tai, ko, e, kuo būtų naudinga infosok direktyvos peržiūra ir reforma ir kaip reikėtų reformuoti ES autorių teisų sistemą. Trumpai pristatysiu šią skaidrę, nes e, tie klausimai jau buvo aptarti ir, kaip žinote, ES autorių teisės sistema apima apie 10 direktyvų, kurios buvo patvirtintos per pastarosius 30 mečius. Ir jos reguliuojas įvairius skirtingus autorių teisių srities aspektus. Jos buvo patvirtintos siekiant sumažinti e, paslaugų, prekių judėjimo e, kliūtis ir dėja nebuvo vadovavimas į holistinių požiūrių, tad dabar turime dešimt atskirų direktyvų ir yra nemažai spragų, kalbant apie nuoseklumo įgyvendinant. Taip pat kyla naujų iššūkių susijusių su skaitmeninimu, įgyvendinimu, taip pat atsiranda kitų trūkumų ir labai svarbu taikyti naujus turinio kūrimo būdus, platinimo būdus ir taip toliau. Šioje skaidrėje galite matyti bendrą pagrindinių teisių apžvalgą. Ir norėčiau pademonstruoti, kaip jos buvo suderintos ES lygiu. Matote, jog dauguma jų yra pažymėtos kaip dalinai suderintos. Ir kalbant apie tam tikrus e, darbų tipus, tik kalbant apie kompiuterinės programas buvo patvirtinta teisė į adaptaciją arba kalbant apie teisę e, parengti reprodukciją, tai tik iš dalies taip pat yra suderinta, tačiau taip pat yra pateikiamas sąrašas tam tikrų išimčių ir tai reiškia, kad valstybės narių šios teisės gali būti gyvendinamos labai skirtingos. Na ir mes badome, bandome suprasti tolesnio suderinimo poveikį ir jau egzistuojančių kliučių šalinimą ir kalbant apie kriterijus, e, svarbu kalbėti apie galimai teigiamą ir neigiamą poveikį, tai apima e, vidaus rinkos gerinimą, taip pat e, tarp valstybinės prieigos, palengvinimą prie įvairių kultūros darbų ir taip toliau. Na, o kalbant apie poveikį suinteresuotom šalims, viskas priklauso nuo to, kokia situacija bus su tolesniu uh, suderinimu ir žinau, kad nemažai suinteresuotų šalių tikrai džiaugtųsi, jeigu būtų e, daugiau aiškumo ir jeigu būtų gerinamas vidaus rinkos integravimas. Ir tas tolesnis suderinimas ir harmonizavimas tikrai yra laukiamas. Kiti elementai, kokios opcijos galėtų būti įmanomos? Čia išvardėjau keturias galimybės ir kiekviena iš jų yra susijusi su skirtingu harmonizavimo rezultatu. Pirmasis variantas yra kodifikavimas. Kodifikavimas pats savaime reiškia, jog viskas yra į, įkeliama į vieną skaitmeninį aktą ir tai reiškia, kad būtų galima ištaisyti tam tikras klaidas, patiksinti tam tikras apibrieštis, tačiau nebūtų kažkokių tai esminių pakeitimų teisės aktuose. Tad suderinimo lygių e, dėje nebūtų pasiekta gerų rezultatų. Kita opcija yra e, teisės akto peržiūra ir keitimas. Tada būtų į vieną dokumentą sukelta visa ta teisinė sistema ir taip pat būtų numatyta e, galimybė keisti esmę. Ir tai būtų puikiai galimybė paaiškinti kai kuriuos trūkumus, taip pat integruoti tam tikrus teisingumo e, teismo priimtus sprendimus ir aiškinimus, tačiau nebūtų įmanoma e, suderinti ar reguliuoti tų aspektų, kurie nėra dabar suderinti ir kurie nėra atspindėti ES teisės aktuose. Tad suderinimo lygis būtų didesnis, tačiau tai nėra tobulas variantas. Trečias e, variantas būtų toks, tam tikrų klausimų suderinimas. Būtų atrinkta, kurie klausimai šiuo metu nėra suderinti, harmonizuoti ir būtų nusatyti tam tikri aspektai. Pavyzdžiui, e, teisė į adaptaciją tai yra suderinta tik e, kalbant apie kompiuterinės programas, tačiau būtų galima tai suderinti ir kitose srityse. Na ir ketvirta, ketvirtoji opcija būtų patvirtinti ES autorių teisių pavadinimą ir būtų naudojamasi tokia priemonė. Tai būtų tarsi tam tikra pirmųjų trijų variantų kombinacija, kurie apimtų kodifikavimą, teisės akto peržiūrą ir keitimą ir tam tikrų klausimų harmonizavimą. Ir tai be abejo reikštų, kad tikrai nemažai harmonizavimo veiklos reikėtų atlikti ES lygiu. Ačiū. Ačiū. Kalbant apie vidaus rinkos aspektus, Manau, kad galbūt pavyks sutaupyti šiek tiek laiko pristatant šį pranešimą ir pabandysiu paaiškinti, kokios pagrindinės yra problemos susijusios su vidaus rinka. Pagrindiniai aspektai yra šie. Visų pirma, autorių teisų teritoriškumas ir licencijavimo sutarčių dominavimas. Taip pat kalbant apie įgyvendinimą, e, išimčių ir apribojimų viskas itin skiriasi 28 valstybėse narėse. Ir informacinėme dokumente yra aptariamos įvairios e, politikos galimybės. Yra pristatoma ta tokia nulinė opcija, tai yra jokių veiksmų nebūtų imtasi. Antra opcija yra e, e vadinamas išvelnusis reglamentavimas. Ir Giuseppe Macijoti, mano kolega, šiek tiek išsameu papasakos apie šias opcijas. Ačiū labai, Andrėja. Pagrindinė mintis yra tokia. E, autorių teisų suderinimas yra tiestinis vykstantis procesas. Ir net jeigu ES teisėkuros institucijos nieko nesimtų, kalbant apie dabartinę sistemą, tas suderinimas vis tiek vyktų. Ir, kaip Andrėja minėjo, e, yra ir Europos teisingumo teismo primami sprendimai, e, kurie užpildo tam tikras spragas, tad e, vis daugiau ir daugiau to suderinimo yra užtikrinama ir ta teisinė sistema tampa labiau harmonizuota. Na ir labai svarbu įvertinti e, poveikį. Ir kalbant, pažiūrėjau, apie kolektyvinių teisų direktyvą, iki 16 metų pavasario valstybės narės gali patvirtinti šį teisės aktą ir tada bus galima įvertinti, kokią įtaką ši direktyva turės e, daugia teritoriniai licenzijavimo praktikai. Kalbant apie tą tokį švelnųjį reglamentavimą, tai reikštų, jog nebūtų jokių teisėkuros intervencijų. Ir čia yra tokių pavyzdžių. Ir komisija kaip politikos, kurie jie bandė e, kažkaip tai įtakoti tuos autorių teisių srities procesus, taip pat ragino valstybės narės ir suinteresuotas šalis e, taikyti tam tikrus sprendimus, kurie nereikalautų jokių teisėkuros intervencijų ar pakeitimų. Turbūt pamenate komisijos intervenciją e, kolektyvinių teisų srityje 2005 metais buvo parengta rekomendacija, kuri pradėjo visą tą procesą ir kuris baigėsi 2014 metų direktyva ir jos patvirtinimu. Na ir turbūt pamenate, kad komisija taip pat pradėjo tą tarpininkavimo procesą e, privačių kopijavimo mokesčių srityje, remiantis tomis e, kliūtimis, su kuriomis susiduria nacionalinės e, agentūros dirbančios su apmok apmokestinimu. Ir jeigu šios opcijos nebūtų laikomos primtinamomis, dar yra kita teisėkuros opcija. Ir mes manome, kad yra keletas galimybių. Visų pirma, yra galimybė taip konkrečiai, detaliai nukreipti visus veiksmus susijusius su teritoriniu fragmentavimu ir kalbėti apie autorių teisų teritoriškumą. Tad būtų galimybė taikyti tokią nuostatą, kuri patikslintų, kokiamis sąlygomis teisų turėtojai vis dar galėtų licencijuoti savo darbus e, kiekvienoje šalyje atskirai, nepažeisdami sutarties. Ir kalbant apie teisingumo teismo priimtus sprendimus, e, tikrai kyla įtampa, kalbant e, apie autorių teisės nacionalinių lygių. Ir 26-ame sutarties straipsnėje yra sakoma, kad intelektinės nusavybės e, apsauga yra išimtis e, E, taikoma laisvam paslaugų ir prekių judėjimui. Ir po e, Europos teisingumo teismo tam tikrų sprendimų bandoma įsiaiškinti, kaip šį principą būtų galima suderinti su bendrosios skaitmeninės rinkos principu. Žinome, kad komisija jį ten propaguoja. Na ir antroji opcija, kurią analizuojame, tai yra E, kilmės šalies principo patvirtinimas, kuris jau buvo įtrauktas į direktyvas, tokias kaip pavyzdžiui palidovų direktyva, e, kurioje kalbama apie autorių teisėmis saugomų kūrinių transliacijas ir visai nesiniai taip pat audiovizualinių bei žiniasklaidos paslaugų direktyva buvo e, patvirtinta. Ir tai reiškia, kad jeigu yra vykdoma transliacija, pavyzdžiui, internetu, e, būtų taikomas vienas teisės aktas ir būtų aiškios teisės, kurios yra taikomos ir pakaktų to, norint užtikrinti transliacijos teisėtumą. Dar vienas dalykas. Jau buvo kalbėta apie bendrą autorių teisių e, pavadinimą, būtų tokia speciali priemonė, taikoma, tai yra itin ambicingas variantas ir apima be abejo tam tikrą susitarimo laipsnį tarp valstybių narių ir vyriausybių. Ir tai reiškia, kad reikėtų e, suderinti teisės aktus, nes, kaip buvo minėta, tai automatiškai pakeistų nacionalinius autorių teisių režimus. Ir tai būtų gana tokia išimtinė antroji opcija ir tai reiškia, kad tokie suderinti e, federalinio lygio ES e, autorių teisų aktai būtų aktyvuojami remiantis registracijos sistema, kurios suderinama su nacionalinėmis autorių teisų reikalavimas turėtų būti suderintas. Ir kalbant apie intelektinės nusavybės teisės, galima aktyvuoti visus tos procesus per sistemos, e, e, per socialią registracijos sistemą ir tai svarbu apsvarstyti, norint atsijėti nacionalinę autorių teisų apsaugą e, nuo kitų autorinių darbų ar produkcijos. Ir taip pat reikia nepamiršti ir europinės apsaugos, kuri taip pat yra vertinga, nes sudaro galimybę teismams E, imtis Europos mastų galiojančių įgyvendinimo priemonių. Dėkoju. Ačiū. Dabar ketvirtasis pristatymas. Ačiū labai. Aš Martinas Žinsonas, aš esu VVA Consulting darbuotojas ir mes kaip tik rengėme savo informacinį dokumentą Ir ketiname pereiti dabar tiesiai prie dokumento tikslų, tai yra nustatyti spragas dabartinėje ES autorių teisų sistemoje, atsižvelgiant į tai, jog e, vyksta sparti technologinė plėtra. Ir mes nustatome potencialias opcijas, kurios padėtų modernizuoti direktyvą. Taip pat skirime dėmesio pagrindiniams suinteresuotoms šalims platintojams, internetinėms platformoms, e, reklamos platintojams ir taip toliau, galbūt net ir vartotojams. Metodologija, kurią naudojamės, yra tokia. Mes identifikuojame esančias spragas ir trūkumus, tai yra tokia E, sintezės užduotis. Mūsų kolegos jau atliko nemažai darbo, taip pat atliekame interviu su suinteresuotomis šalimis, atliekame domenų analizę ir taip pat ekspertai išsako savo nuomonę, tada yra atliekamas politikos opcijų vertinimas ir viskas yra pagrindžiama kaštų ir naudos analizė. Yra tikrai nemažai e, kiekybinių duomenų kuriuos pateikė komisija, tačiau turime tam tikrų e, apribojimų susijusių su duomenimis dėl autorių teisų pažeidimų ir sutartinių įsipareigojimų. Ir be abejo, tai kažkiek tai riboja e, visą tą kaštų ir naudos analizę bei jos rengimą. ES yra tam tikrų politikos tikslų, kurie padeda užtikrinti, kad E, būtų sąžiningai ir balansuotai atlyginama autoriams ir atlikėjams, taip pat yra laikomasi pamatinių teisių, skatinamas augimas, palaikomas užimtumas kūrybinėse industrijose ir taip pat e, skatinamas ir saugomos kultūrinės specifikos. Ir kūrybinės industrijos sudaro apie 4 procentus ES BVP ir apie 3 procentus ES e, aktyvių e, e, darbingo amžiaus gyventojų dirba susijusiuose sektoriuose. Tad šis sektorius tikrai yra svarbus, tačiau taip pat svarbu nepamiršti ir technologijų plėtros ir to rezultatai reiškia, jog tikrai didėja kultūriniai apsikeitimai tarp valstybinių mastų, yra rengiamas naujas kultūrinis turinys ir kalbant apie turinio nusavybė, e, nuo šio terminama pereinama prie kitų, tai yra galimybė naudotis turiniu. Taip pat labai svarbu modernizuoti autorių teisų sistemą, nes dabartinė sistema galbūt nėra pati tinkamiausia. Tad mes identifikavome dvi pagrindinės spragas teisės aktuose. Ir pirmoji jų yra susijusi su tuo, mm, kaip įgyvendinamos autorių teisės. Taip pat su pramoniniais autorių teisų įgyvendinimo aspektais. Ir iš esmės tiesiog trūksta aiškumo, trūksta suderinamumo tarp infosok ir susijusių teisės aktų. O antras spraga yra tai, jog trūksta aiškios teisinės sistemos skirtos autorių apmokestinimui ir e, atlikėjo apmokestinimui. Kalbant apie pramonės e, aspektus, e, ribotas suderinimas ar netgi to ES taisyklių suderinimo nebuvimas reiškia tai, jog ES autorių teisų sistemos įgyvendinimo efektyvumas nėra geras. Tad mes įvertinsime tokius klausimus kaip autorių teisų sistemos įgyvendinimas ir ta pusiausvyra tarp šio elemento ir e, informacijos laisvės, taip pat geografinis blokavimas yra svarbus elementas, taip pat skirtingų prietaisų blokavimas, kalbant apie įvairių turinį. Taip pat e, kalbant apie e, kaštus, kurie taikomi interneto tarpininkams, kelia problemų. Yra ir įvairių savanoriškų sistemų, elgesio kodeksų, kurie yra naudojami. Ir mes išsiaiškinome, kad e, jeigu sistema yra savanoriška, greičiausiai susiskaldimas, fragmentacija dar labiau padidėtų. Na, o kalbant apie tą tarp valstybinę sistemą, lyginant su ją, tikrai būtų tam tikrų trūkumų. Dabar apie autorių teisių turėtojų atlyginimus ir kompensacijas jiems. Situacija skirtingose sektoriuose yra skirtinga, viskas priklauso nuo tų vertės grandinių ir neretai dėja trūksta skaidrumo, aiškumo atsižvelgianti e, kontraktus skirtingose sektoriuose ar e, tam tikrose subsektoriuose. Taip pat yra nemažai skirtumų ES valstybių narių teisinėse sistemose. Ir be abejo, tai e, paminėsime ir savo dokumente, jog būtų užtikrinta, kad teisų turėtumėms būtų sąžiningai kompensuojama ES. Ačiū labai. Panašu, kad tiek būtų iš mūsų pusės. Dėkoju. Thank you very much. I would like to thank all. Dėkoju. Dėkoju visiems mūsų svečiams iš tyrimo tarnybos. Štai pristatė, kaip atrodys pranešimas. Manau, kad pranešimas jau bus parengtas, galėsime iš esmės dėl jo diskutuoti. Reda, ar komentuot prašau. Pirmiausia, labai ačiū už pristatymą. Nebijoju, kad galtinis rezultatas bus tikrai labai naudingas, kalbant apie autorius teisų reformą. Šį patvirtiname pranešimą, kuriame išsakėme daug rekomendacijų dėl ir apribojimų, tačiau nedaug sutarėme dėl išskirtinių teisių. Tad norėtume paklausti jūsų. Gal jūs galėtume daugiau pakalbėti ir pakomentuoti tą klausimą, ypač kopijavimo teisę skaitmenė pasaulyje. Kaip suprantu, kyla klausimas dėl internetinių paslaugų tiekimo, teikimo, bei apie tai, kaip reikia atskirti nuo to kopijavimo teisę. Ar svarstėte tą klausimą ir kokį galėtumėte pakomentuoti? Labai ačiū. Dėkui, ponas Gesta. Taip, ačiū. Dėkoju už Jūsų pristatymą. Ir pristatymę kalbėjote apie tai, kad kol kas dar nėra iškietesnės sistemos, kaip, kompens, kaip apmokėti už tokias prekes. Taip, tais metais mes kalbėjome apie tai, kaip kuriama vertė skaitmeninėme pasaulyje. Ir Ten kalbėjome, kad platformos daugiausiai išlošia, o turinio kūrėjai pralošia. Kaip galima užtikrinti tą tokį perskirstimą, kad kūrėjai gautų daugiau naudos? Tai pirmas klausimas. Toliau kitas. Kaip manote, ką, ką būtų galima padaryti reformuojant autoriaus teisės Europoje? ar reikėtų viską pertvarkyti ir holistiškai žiūrėti ir viską iš naujo perdaryti, ar galbūt būtų galima imtis vienos kitos atskiros ryties autoriaus teisų sektoriuje ir po vieną nagrinti tokias atskiras rytis. Dėkui. Dėkojame. Brangus svečiai iš tyrimo tarnybos, galbūt galite labai trumpai atsakyti, nes diskutuosime daugiau dėl to vėliau ir giliau. Tad tik labai trumpai prašau sureaguoti tos klausimus. Taip ačiū. Ir redas klausimas čia atsakyti dėl teis, išskirtinių teisių harmonizavimo. Tai tyrėme mes, numatėme tokią galimybę, kaip Andrėja minėjo prezentacijos metu numatėme tokias galimybės, tos tikslus, kurių, kurių siekia direktyva ir šių teisų atveju, tai reikia labai geras perspektyvos tikslus. Ir, tai, na, jie buvo pasiekti, ta prasme, kad visi papildomi sprendimai, kurias priėmė Teisingumo teismas, yra tinkami ir rodo, kad režimas yra, yra neblogas, kad geras paskirtas rezultatas. Greta to suprantame, kad lieka šiek tiek neiškumo direktyvos tekste dėl to, kiek autoriaus teisų gydami kūriniai gali būti patikimi visuomeniai. Buvo numatyti dėl dalykų, kurie buvo nauji pagal Europos Sąjungos teisę, buvo, buvo įvestas naujas terminas coined ir Čia kalbama apie perdavimą internete. Tačiau to nepakanka apimti visam perdavimo procesui, nes reikia turėti galvoje, kad yra du skirtingi dalykai, ir kurie vis tuo pačiu metu tai yra ir pateikimas ir perdavimas visuomeniai. Kai kuris sektorius, pavyzdžiui, muzikos sektorija, daugia, kuriame kilo jos kontroversijų bei kuris daugiausiai ir nukentėjęs nuo piratavimo tai tokios teisės istoriškai buvo suteikiamos ir perdodamos atskiriams asmenims, vis atskiriams juridiniams asmenims. Ir e, tai kėlė tam tikras problemas verslui, verslo vykdymo kaštai labai išaugo nes tam, kad būtų galima muzikos sektorius e, teisę tai perduoti muzikinį turinį, tai reikėjo turėti abi šis skirtingas teisės. Tačiau direktyva yra ši ne apie tai. Ir tas atskirimas vis tik, vis tik liks, nebent bus priimta naujų teisėkūrinių sprendimų. na žinoma, jeigu pasaulis būtų tobulas, tai galbūt teisingumo teismas galėtų vieną kartą priimti savo sprendimą, kuris pasako, jog making available tai yra pateikimas tuo pačiu apima ir perdavimą ir kad nebereikia atskirų čia tų numatyti teisių ir tai turėtų sumažinti verslo vykdymo sąnaudas. Tačiau nemanome, kad tai bus ir padaryta, nes netaip ne, ne suprantamos tas yra teisės. Dėkui, o dabar dėl reakcijos kitą klausimą. Taip, aš trumpai galbūt galėčiau pakomentuoti. Pirmiausia, dėl tarpininkų ir autorių, o paskui dėl to minėtojo klausimo, ar reikia iš esmės holistiškai pertvarkyti ar atskiras dalis pertvarkyti sistemos. Taip, pirmiausia, aš sutinku su tokia problemų pristatoma. Pastaruoju metu labai buvo pastebėta, kad didelę dalį vertės, kurias sukuria turinys, pasisavina tarpininkai. Ir tai ties kelti klausimų. Ir čia ne vien teisės tai autorių teisė ir ne vien tik šios teisės reformos čia reikia. Čia kom direktoratas bei komercijos jų skyrius dirba bei yra kitų atskirų atvejų Na, mūsų tyrimas kelia bejonių dėl to, kokį vaidmenį turi vadinti tarpininkai. Ir aptikim galvoja, kad e, tarpininkai uždirba labai daug iš turinio pateikimo internete ir kadangi jie turi labai daug būdų, kaip stebėti turinio srautus, nes net, net ir pažeidimai vyksta jų tinkluose. Tai kila klausimas, ar, reikia, galbūt, ar jie turi prisimti daugiau atsakomybės, kaip jie turi bendarbiauti ne tik gyvendinant teisę, tačiau ir užtikrinant, kad turinys būtų tinkamai pateiktas ir kitais kartais, kad e, autoriai gautų tinkamą atlygį. Bet tam reikia gerokai pakeisti įstatymus. Čia norėčiau sureaguoti tuo, tuo pačiu į antrą klausimą. Nes, na, būtent antrą klausimą negaliu dabar atsakyti, nes, bet tik pradedame eksantę analizę Tačiau štai stalo matome abu variantus. Vienas yra tokie greiti pataisimai. Kaip galim greitai pataisyti vieną ar kitą dalyką, kuris matome, kad um, autoritės sistemoje neveikia. Tai vien dalykas, o kitas dalykas yra toks labiau atsibitningesnis kelias, holistiškesnis kelias. Kaip užtikrinti ir tarp įvairių nuostatų darną teisėkuroje ir kaip užtikrinti, kad tie, tos visos nuostatos, teisė, visi tie teisės aktai tikrai uh, gerai dėrėtų ir gerai būtų gyvendinami skaitminėje erdvėje. Na, bet galiu toks labai sargo atsakymą pateikti, kad geriau galbūt reikėtų judėti holistiniu keliu, o ne bandyti lopyti visus atskirus dalykus. Bet kaip pirmininkas minėjo, apie tai dar bus daugiau diskutuojama vėliau. Ačiū. Labai dėkoju už jūsų komentarus, taip pat Dėkuoju už prezentacijas. Galime baigti diskusiją dėl 20 darbo toks klausimo. Taip. Beje, liko dar šis bėtas iš rytinės sesijos. 24 punktas. Ponios Kaufman klausimas. Taip, Europos piliečių iniciatyva ir pranešimų projektas dėl šio klausimo. Taigi žodis poniai Kaufman. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau yra vėloka, tad pastengsiu trumpai kalbėti. Mes apie tai jau esame kalbėję ir kolegos jau yra matę mano tą dokumento versiją. Na, svarbu, kad visi kartu pasaktum užtikrinti, jog ši priemonė, Europos piliečių iniciatyva, būtų pataisyta, pagerinta, kad ji būtų patogesnė naudoti piliečiams. Kol kas dabar matome tokią situaciją, dėja, kad štai buvo patikta 51 iniciatyva, tačiau 20 iš jų buvo atmestos. Ir 31 tikrai atitiko visus kriterijus, tačiau iš viso tik 3 galiausiai mm, susilaukė kvorumo. Šiuo metu tai yra tik 3 iniciatyvos. Tad manau reikia labai atidžiai pagalvoti, kaip galima spręsti šį klausimą, šias demokratinės problemas. EFKO komitetas užsima tuo kolega Šiopflin dirbate šio klausimo tame komitete. Aš norėčiau porą dalykų pabrėžti. Norėčiau tarp kitko pasakyti, kad e, Ekon komitetas taip pat įsitraukė šį klausimą ir tai labai mane džiugina, nes Tai reiškia, kad jie dabar jau pilnavečiai dalyvas procedūrose. Dabar dėl paties reglamento. Manau, kad reikia pagalvoti apie tai, jog į, vis tik čia taikomi tie bendri kalavimai asmens duomenims. Reikia palengvinti būdą, kaip surinkti tuos reikiamus parašus. Ir taip pat reikia palaikyti tą mintį, kad tą siūlymą, kad suma, reikėtų sumažinti kriterijų skaičių dėl valstybių narių. Čia šeštas, šitoji dalis. Komisija neleidžia registruoti iniciatyvų dėl to, kad sako, jog netinka jų apimtis, tad reikėtų numatyti kitokią procedūrą ir labiau paremti tuos, kurie imasi iniciatyvų. Ir komisija turėtų geriau argumentuoti savo sprendimus. Komisija turėtų labiau paremti piliečius ir geriau juos konsultuoti, už tiesiog pasakiusi ne. Pavyzdžiui, galbūt konos problemų yra, tačiau galima iš teisinės pusės tai spręsti. Na, reikia įvairių tokių pakeitimų. Toliau sudintoji dalis. praėjusį kartą diskutavome ir buvo minėta tai, jog organizatoriai sako, kad 12 mėnesių terminas paramai surinkti yra per, per trumpas tas terminas. Didelę dalį to laiko jie užtrunka bandydami surinkti parašus. O jie norėtų galbūt pačiam rinkimui parašų skirti mažiau laiko mažinti laiko dalį. Taip pat reikėtų panaikinti automatinį ryš, sąryškus, matys yra reglamente, dėl kurio kalbama, kad iniciatyvai teikiama 12 mėnesių nuo tada, kai iniciatyva užregistruojama. Galbūt galima tuos terminus atsijėti vienas vienu nuo kito, tuomet organizatoriai galėtų nutarti, nuo kada jie pradės rinkti parašus. Tuomet galėtų geriau pasirengti Ir tuomet jau tų 12 mėnesių užtektų. Visų kolegų prašyčiau paremti tai, ką parašiau devintoje dalyje. Labai svarbu mums čia parengti vieningą prieigą. Vieningai vertinti ir teisinės prielaidas ir teisinius reikalavimus numatyti pinigus. Štai pavyzdžiui, Austrijoje šilkamečiai gali pasirašyti ir parimti iniciatyvą, tačiau kitose valstybės narėse galima tik nuo 18. Reikėtų paieškoti būdų, kaip geriau paremti tos iniciatyvų organizatorius. Ir reikia aiškiai numatyti sąlygas, kas ir kada gali pasirašyti toks iniciatyvas, kad tai, su, tai turėtų sutapti su tai balsavimo amžiumi. Bet to siūlyčiau galbūt numatyti mažesnę amžių 16 metų. Na ir kitų būdų, kaip tą procedūrą padaryti patogesnę vartotojams. Taigi tikrai reikia procedūros peržiūrėti ir Viena pagrindinių minčių yra parašyta 11 dalyje. Iki antradienio, iki 23 dienos galima teikti pakeitimus, o Liepa 13 dienomis bus balsuojama prieš pat vasaros petruką. Taigi lauksiu jūsų pakeitimą. Ačiū. Dėkuoju poniai Kaufman. Ar kas nors norėtų pasakyti, ponas Gestor? Taip, ačiū. Taip, patikite labai įdomios informacijos. Minėjote, kad Europos prieš iniciatyva tai yra labai naudingas dalykas, labai svarbi procedūra, kuri padė, turėtų padėti Europos institucijoms labiau būti, būti arčiau piliečių, kad yra svarbi procedūra ir kad reikia ją palengvinti. Tačiau pastebėtina, kad kol kas mažai naudojimas ši iniciatyva. Ir mažai naudojimas dėl to, kad tai nėra efektyvi sistema. Neveiksmingas dalykas yra. Kaip suprantu, komisija adresuojama šios iniciatyvos ir paskui komisija vis tik sprendžia savo nuožiūrą, ką daryti. O galbūt iniciatyva turėtų būti adresuojama parlamentui. Tuomet parlamentas spręstų, vertintų tą iniciatyvą ir tuomet nutartų, ar e, iniciatyva yra pakankamai gera, ar galbūt reikia imtis kitų papildomų žingsnių, bet konos referendumo. Dėkui. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad šiandienos darbo tvarkė tikrai per, per, per daug glausta, per daug numatyta įvairiausių dalykų. Kalbėjome ir apie verslo paslaptis, ir apie autorių teisės. Viską reikėjo labai greitai prabėgti ir reikėjo labai daug skaityti angliškai, reikėjo labai daug visko ko pasikartoti, tad na, nelabai geras darbo tvarkės darimo būdas. Kaip žinote, buvo neseniai nes, nes suformuota nauja grupė ir kaip koordinatorius norėčiau užtikrinti, kad darbo tvarkės būtų tokios na, paprastesnis, lengviau praeinamas, lengviau, kad būtų lengviau dirbti. Toliau, dėl iniciatyvos. Tai piliečiai labai nusivylė iniciatyva, vos, vos trys sėkmingai iš jų baigėsi dėl teisės į vandenį, One of Us iniciatyvos ir Stop Visection. Netiek ir daug. O kodėlgi? Na, galbūt būtų galim pasvarstyti, kodėl. Norėčiau pateikti keletą minčių. Buvo paminėta keletą dalykų, ką pranešėjai minėjo, tačiau norėčiau atkreipdėmės, kad yra kitų priešių. Pirmiausia, dėl ekonominių dalykų. na, iš ekonominės pusės, ar, ar labiau galbūt iš procedūrinės pusės, tai ne pati geras procedūra numatyta yra ši iniciatyvai. Europos komisija turi interneto portalą, kuris neveikia iki galo gerai. Kila pilčiams problemų. Taip pat kilo problemų kai kuriuose valstybėse narėse, kai iniciatyva pasirašoma reikia, parodyti, reikia pateikti savo asmens e, kodą. Tai yra labai, na, paskui sudėtinga tos duomenis tvarkyti, yra kitų panašių problemų. Bet Europos Sąjungos teisė yra labai sudėtinga. Ir, tarkime, yra daug įvairių taisyklių dėl to, kiek reikia parašų, iš kelių, iš kiek valstybė turi būti parašai viskas, viskas yra labai sėtinga ir suprantu, kad būtent dėl to iniciatyvos nuvilia. Tačiau, na, mano, nemanau, kad reikia čia ir sustoti. Ir yra kitus labai svarbių klausimų, apie kuriuos reikia kalbėti. Penktą dalį turiu galvoje, ten kalbant mechanizmą milijono piliečių iš septynių valstybių narių. Tačiau problemų kelia tai, kad mechanizmas yra labai biurokratinis. Nes tuo siekiama, tą iniciatyvą galima tik paprašyti komisiją pateikti pakeitimu. O prašymas pakeiti, pateikti pakeitimą nėra toks labai perspektyvus dalykas, tai nėra toks labai veiksmingas dalykas. Štai pažiūrė iniciatyva Stop TTIP, tačiau komisija iš karto ją atmetė. Nes buvo paminėta, kad buvo pasakyta, kad tokia iniciatyva yra visiškai neprimtina. Taigi štai turime procedūrą, kuri numato visuomenės dalyvavimą, tačiau netiek daug su ja galima nuveikti. Tai nėra įtraukiančio dalyvaujančio demokratijos procedūra. Apie tai kalbėta ir pirmoje pranešimo dalyje, ypač jeigu atsireksime klasikinį dalyvaujamosios demokratijos apibrėžimą. Tai būtų toks politinis režimas, tokia sistema, kuri leistų, kad tiem žmonėm, kurie patiria sprendimų poveikį, pasakyti dėl tų sprendimų. Taigi, dalyvaujamoji demokratija leidžia visiems piliečiams pasakyti. Tačiau iniciatyva tai yra galimybė tik išteikšti nuomonę, tačiau nepa, nepaveikti pačius sprendimus. Jeigu dar norėtumėme sustiprinti, įkvėpti naujos gyvybės iniciatyvą, tai reikėtų aiškiau pasakyti, kas tai yra. Reikėtų tai pripažinti, kad tai nėra dalyvajamosios demokratijos pavyzdys. Ir na, tai, kad pripažinti, kad dėl klaidžių priešių piliečiai nenori naudotis šią, šitą konstitucinę procedūrą. Dėkui. Labai ačiū. Niekas daugiau žodžių neprašo. Pone Kaufman, galbūt norite sureaguoti? Dank. Ich will bei aller Kritik, die geäußert Aš pirmininkė labai ačiū. Buvo išsakyta šiek tiek kritiko šiam pasiūlymui ir su kai kuria iš šios kritikos sutinku. Tačiau tiesą sakant, piliečių iniciatyvos gana didelė naujovė, nes niekur kitur jos neturi ekvivalentų. Lisabonos sutartis veikia ir ji jau trejus metus yra įtvirtinta teisės aktuose. Na ir Pagrindinė taisyklė yra tokia, kad mm, po trejų metų gyvenimo mes turime pažiūrėti, kas veikia, kas neveikia. Ir nemažai dalykų buvo, kurie reglamente neveikia. Reglamentą reikia peržiūrėti, užtikrinant, kad e, vėl veiks tam tikri reglamento komponentai. Na, diskusija dėl plėčių iniciatyvų vyksta gana vėlai e, Na, argi tos piliečių iniciatyvos, kurioms reikia vieno milijono piliečių parašų, yra efektyvios, ar jos produktyvios, ar jos padeda mums eiti pirmin. Galima būtų apie tai kalbėti, tačiau mm, reikia prisiminti, kas įrašyta sutartyje pamatysite, kad mm, iš tikrųjų ilgai buvo diskutuota prieš įtraukiant piliečių iniciatyvas į sutartį, tačiau pamatysite, kad įsiklės to iniciatyvoms labai aiškios. Reikia vieno milijono parašų, reikia kreipimosi į komisiją. Ir ponas Kostas sakė, kad komisija nėra referendumas, kad tai nėra galimybė kažkokį sprendimo prieimimą užtikrinti. Tai daugiau yra viešosios konsultacijos ir tiesą sakant yra nemažai sprendimų, apie kuriuos primenama būtent tokiu būdu. Tačiau dabar mes kalbame apie piliečius ir jų prisidėjimą prie tam tikros politikos krypties. Ir tarsi norime suteikti piliečiams galės peržengti valstybių sienas ir prisijungti prie kitų šalių piliečių ir kartu kurti Europą. E, kaip gali Europos piliečiai prisidėti prie teisės aktų kūrimo ar, sakykime, jų atšaukimo. Pati iniciatyva, mano nuomonė, yra gera, ji buvo įsteigta sutartimi ir apibriešta reglamente. Žinoma, iniciatyvinė grupė galėtų kreiptis į parlamentą, e, kaip ponas Kostas sakė, bet tai bus klasikinis peticijos pavyzdys. O Europos e, piliečių iniciatyva ir peticija labai skiriasi e, viena nuo kitos. Ir tiesą sakant, Europos piliečių iniciatyvose vaidmenį vaidina Europos parlamentas, nes jeigu turite vieną milijoną parašų, E, parlamente reikia organizuoti viešuosius klausimus. Tai vyko dėl paskutinės e, sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos, būtent dėl vivisekcijos sustabdymo. Ir jeigu dalyvavote tokiuose viešuosiuose klausimuose, pamatysite, tikriausiai žinote, kaip išsiskiria nuomonės dėl piliečių iniciatyvų. Ir labai puiku, kad mes, kaip tiesiog aktų leidėjai, turime galimybę įvertinti, ką darome ir suformuoti savo nuomonės, o komisija taip pat gali prie to prisidėti. Tačiau, žinoma, pati komisija turi nuspręsti, kaip e, elgtis toliau su Europos piliečių iniciatyvomis. Dar noriu pažymėti, kad kalbant mm, apie vieną milijoną parašų, reikia nieko net nepamiršti, kad Europos Sąjungoje gyvena 500 milijonų žmonių. Ir jeigu galvotume apie tai iš demokratinės perspektyvos. Vienas milijonas negali spręsti už 500 milijonų, net ir demokratinėje šalyje. Taigi nemanau, kad kažkas nori trukdyti žmonėms imtis pilietinių iniciatyvų. Tačiau akivaizdu, kad kai kurie žmonės norėję teikti tokias iniciatyvas, jas ir pateikė. Tačiau neįvertino sunkaus darbo reikalingo tokiai iniciatyvai įgyvendinti. Pirmiausia, vien milijonų prašų surinkti nėra lengva. Vyko daug klausimų, vyko daug ataskaitų dėl piliečių iniciatyvų ir kartais labai akivaizdu, kad e, žmonės neįversina visos procedūros sudėtingumo, e, darbo krūpio ir labai dažnai tai yra savanoriai dirbantis laisvalaikiu. Taigi, e, galiu tik pridėti jų baigdama, kad valstybėse narėse ši galimybė, būtent galimybė teikti Europos piliečių iniciatyvą, nėra labai gerai žinoma. Taigi galbūt reikia didesnio viešumo, kad piliečiai žinotų, jog tokia galimybė egzistuoja. Ir manau, kad šioje srityje dar galima nemažai nuveikti. Labai ačiū, ponia Kaufman. Taigi baigėme svarstyti 24 klausimą ir dabar galime perėti prie 29 klausimo. Trisdešimtosios ir trisdešimt pirmosios metinės ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos žodis ponui Chrysogonos. Ačiū pirmininkė, pirmiausia noriu padėkoti komiteto nariams, kurie pateikė 60 pakeitimų mano pranešimui dėl e, teisės taikymo stebėjimo ataskaitos 2012-2013 e, metams. Tai parodo, kad tema labai įdomi ir kad mes galime padidinti savo komiteto poveikį, teikdami išsame ataskaitą. Ataskaita panaši kaip ir pernai, tačiau įtraukime šiek tiek daugiau elementų ir laikėmės platesnės perspektyvos nagrinėjimo klausimų. Aš jau išnagrinėjau visus pakeitimus ir kai kurie jų eina teisinga linkme, kai kurie patobulina pranešimo projektą, kai kurie prieštarauja mano teiginiams, o kiti pakeitimai siūlo naujas perspektyvas, kurių nėra pranešimo projekte. Žinoma, dėl visų klausimų mūsų nuomonės nesutaps, tačiau manau, kad esminiais klausimais galima dėrėtis ir surasti kompromisą. Aš pradėjau renkti kompromisinius pakeitimus, tačiau noriu išgirsti jūsų poziciją čia komitete ir turėti galimybę su jumis tiesiogiai aptarti jūsų idėjas ir pasiūlymus. Taip mes visi galėsime vieni kitus geriau suprasti geriau įvertinti nagrinėjimus klausimus ir veiksmingiau bendradarbiaudami, rengdami kompromisinių pakeitimų paketą. Kompromisiniai pakeitimai vėliau gali būti disku... aptariami šešėlinių pranešėjų susitikime. Na ir baigtamas galiu pasakyti, kad mano pranešimo projekto esmė yra mm, e, šiokių tokių neraminančių faktų nagrinėjimas. Pirmiausia, galiu pasakyti, kad yra skirtumas tarp pirminės ir antrinės es teisės. Ir pagrindinių teisių hartija yra esminis, pirminis teisės aktais. Be to, es teisė turi taikyti ne tik es institu... Ne tik tai valstybių narių institucijos, bet ir ES institucijos. O dėl ir kartais e, institucijos pažeidžia ir pagrindinius įstatymus. Na ir galiausiai politinės priemonės, padedančios kovoti su ekonominė krize, labai griežtai apribojo socialinės ir ekonominės teises numatytas pagrindinių teisų hartijoje. Tai labai išsamei aprašyta vidaus politikos generalinio direktorato tyrime, kuris buvo paskeltas Libe komiteto prašymu. Ir šis tyrimas minimas mano pranešimo projekte. Mano manimu, pranešimas dėl ES teisės taikymo krizės laikotarpį 2012-2013 metais turi apimti esminės problemas tam, kad ES e, piliečiai juo galėtų pasitikėti, jeigu jie tą pranešimą skaitys. Na, aišku, parlamentas galėtų nekreipti deis, dėmesio ir išbraukti nuorodas į taupimo priemonės, į socialinės teises ir kitus kitus esmenius komponentus, tačiau problemų tai neįspręs. Tai tik parodys, kad parlamentas nepripažįsta realybės ir nesprendžia problemų bei nesiekia Europos integracijos proceso paremto visų pirma žmogaus teisėmis. Ačiū. Labai ačiū. Ar yra dar norinčių pasisakyti, pone Hautala? Ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Kristachonus už jo pranešimo projektą ir žinoma, mes jau aptarėme pačius karščiausius klausimus jūsų pranešimo projekte. Ir žinoma, šis pranešimas sukėlė daug diskusijų tarp Europos parlamento narių ir tai taip pat susiję su aptariamis taupimo priemonėmis ir jų poveikiu e, sutartims tarp jų ir pagrindinių teisių hartijai. Būtų teisinga pripažinti, kad toks poveikis buvo, tačiau galbūt neverta pernelyg išsamei nagrinėti, kaip išspręsti ir pašalinti tą nepageidaujamą poveikį. Na, dar dėl trojkos veiksmų. Buvo sakyta, kad e, kai kuriais atvejais e, apribojama valstybių narių teisė laisvai pasirinkti nuosavybę, kai kalbame apie privatizaciją. Tačiau, tiesą sakant, daugumoje e, taupimo priemonių žinoma, ta, tos socialinės ir ekonominės teisės buvo pažeistos. Na, Ir dar vienas dalykas, noriu priminti, ką siūliau savo pakeitime. Pagal Hartiją piliečiai turi teisę kreiptis į administra... kreiptis ir teikti skundą administracinę tvarką ir būtina įgyvendinti tą teisę. Noriu priminti, kad teisinis pagrindas E, e, yra Lisabono sutarties 298 straipsnis ir kol kas ši nuostata yra neįgyveninama, bet galbūt galėtume e, įtraukti šią nuostatą. Dėl pažeidimo procedūros iš jūsų pranešimo projekto matosi, kad kai kurie nuostatų perkelimo, neteisingų nuostatų perkelimo atvejų skaičius sumažėjo ir atsirado daug naudingų įrankių, toks kaip EU e Pilot. Na, žinoma, EU Pilot įrankis nėra visiškai teisėtas, reikėtų naudotis teisiškai privalomų instrumentų, įskiriant atskirus pažydimų procedūros etapus ir reikėtų tai atsižvelgti. Na, vėlgi dėl pertiklinio reglamentavimo labai dažnai perkeliant es teisės aktų nuostatas e, įterpiami ir elementai, kurie nepatenka į es teisins instrumentus. Ir vyriausybės turėtų skirti savo prievolę perkelti teisės akto nuostatas viena vertus ir kita vertus e, įtraukti kitus elementus, kurios e, jie nori matyti tame teisės akte. Man patiko pono Karimo pakeitimai. Šį pakeitimą ponas Karimas teikia kartu su kitais kolegomis 57 pakeitimas. Nacionalinių parlamentų vaidmuo perkeliant e, ES teisę į nacionalinę teisę ir labai dažnai nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų bendradarbiavimas nėra reikalingas, bet reikalingas toks bendradarbiavimas ir jisai yra būtinas bent vienu atveju, kalbant apie tai, kokius es teisės aktus būtinas perkelti į nacionalinę teisę. Matysime tris šalis, kurios pasirašys asociacijos sustarimus su ES tai Ukraina, Moldova ir Gruzija. Ir jo, jie turės perkelti daugiau kaip 300 teisės aktų dėl, taip pat e, aktų dėl viešųjų pirkimų, dėl vidaus rinkos tikrai labai sudėtingi teisės aktai. Taigi galbūt Europos parlamentas galėtų padėti tų šalių nacionaliniams parlamentams perkelti tą teisę. Tačiau tikėkime, kad e, iš tikrųjų E, jūsų pranešimas bus naudingas, kad bent jau kai kurie kolegos, kad e, sutiks, kad e, taupimo priemonės pažeidė kai kurias pagrindinių teisų kartijos nuostatas. Ponas Lebreton. Pono Krisakonos pranešimas labai įdomus. Jis turi vieną privalumą pranešimas yra konkretus. Pranešėjas nevaikšto ratais. Jis pripažįsta, kad priemonės pritaiktos per krizę pažeidė pagrindinių teisų hartiją. Aš manau, tai yra tiesa. Ir Graikijos pavyzdys tai tik patvirtina e, e, sveikatos sistema neveikia, taigi žmonės netinka teisės į sveikatos priežiūrą, E, naujagimių mirtingumas didesnis tapo, e, žmonės negauna reikalingiausių socialinių paslaugų. Ir tiesą sakant, labai liūdnas žiūrėti į pakeitimus. Labai nemažai teksto dalių siūlymą išbraukti konstatuojamosios dalys F ir J, šešta, devinta dalis. Ir atrodo, kad vėlgi turėsime tekstą be jokios esmės, tekstą, kuris mažai ką pasako ir kuris pateikia iškreiptą realybės versiją ir parodo, kad žmonės ne, nepripažįsta tikrovės, nesako, kas yra kaip ir tai, tiesą sakant, labai liūdna. Komisija gana ciniškai reaguoja į šį pranešimą ir sako, kad politikai turi ir ekonominę misiją ir kad e, reikia vadovautis ne chartija, o realybė. Tačiau ši logika, tiesą sakant, labai iškreipta, nes mes turime vadovautis pirminiais teisės aktais. Na, kita vertus yra ir naudingų pakeitimų, vienas iš jų 27 pakeitimas ponios Hautalos pakeitimas, jie ką tik pasisakė ir jis siūlo patikslinti EU pilot e, teisinį statusą. Tai būtų prasminga, nes EU e pilot labai e, didelį vaidmenį vaidino tvarkantis su krize ir Europos piliečiai turi teisę žinoti, kas tai per įstaiga ir kaip jie veikia. Ačiū, panas Kastardo. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Šiandieną čia dalyvauju kaip AFKO komiteto narys ir norėčiau pasveikinti pranešėją dėl jo atlikto darbo. Pastabos, kurias norėčiau išsakyti, yra labiau techninio pobūdžio ir ketinu kalbėti apie trečią, ketvirtą, penktą ir šeštą dalis, kurios yra susijusios su mūsų komiteto kompetencija. Yra ir politinių elementų, kurie čia yra išsakyti. Tai yra tie punktai, kuriuose kalbama apie kurso pasikeitimą ir apie tai, kad sistemos buvo parklubdytos. Tad yra tie bendrėjai principai, kurie yra taikomi visiems piliečiams ir kai kurie iš tų principų buvo tarsi atidėti į šalį, pamiršti arba tiesiog palikti ir dabar apie juos nebekalbama. Trečiojoje dalyje atspindima tai, kas buvo minėta AFKO komitete. Buvo minėta, kad reikia kažkokių tai konkrečių sprendimų, kad reikia kažką nuveikti jau pirmajame etape, kai yra užfiksuojamas pažeidimas, kaip minėjo anksčiau pasisakė kolegos. Po tų diskusijų, kurios vyko su kolegomis iš kitų frakcijų, buvo sutarta, kad trūksta teisinio statuso, teisinio pagrindo skirto bendradarbiavimo mechanizmui ir kol kas sistema nėra visiškai institucionalizuota, tad komisija turi gana plačią veiksmų laisvę ir tai reiškia, kad skaidrumo bei atskaitomybės standartai nėra taikomi, nors tokiame mechanizme jie tikrai turėtų egzistuoti. Pritariu tam, ką sakė ponė Hautala, kalbėjusi apie teisinį statusą. Tačiau mums taip pat atrodo, kad reikėtų e, nepriklausomos e, analizės sistemos, kuri naudojama po e, įvykio ir taip pat koreliacijų lentelės ir po Lisabono sutarties mes vaidiname svarbu vaidmenį kaip viena iš teisėjų kuros institucijų. Tad labai svarbu pagerinti mūsų matomumą ir mūsų vaidmenį valstybių narių akise. Galiu pritarti tam, ką kolegos sakė dėl penktosios dalies. Turime būti tikri, kad yra užtikrinama ta teisinė apsauga. Ir tai yra itin vertingas dalykas, tiesiog privalome tai saugoti. Šeštojoje dalyje, kur kalbama apie teisingą įgyvendinimą ir taikymą. Mes tikrai pabrėžėme tą pertiklinio reglamentavimo aspektą. Nenorime, kad ES teisės aktai, aktai būtų vertinami skirtingai, priklausomai nuo to, kokioje valstybėje narėje ta analizė būtų atliekama. Tikiuosi, kad mūsų pasiūlymams bus pritarta, kad juos bus atsižvelgta jūri komitete. Ačiū. Ačiū labai. Pasisakė paskutinių žodžio paprašęs asmo, norėčiau paklausti, ar ponas Chrysogonos norėtų sureaguoti. Ačiū, norėčiau padėkoti visiems nariams už jų pastabas ir Nekantrauju ir toliau dirbti kartu, kai susitiksime šešėlinių pranešėjų posėdėje. Ir tikiuosi, kad rasime kompromisus, kai tik e, tai bus įmanoma padaryti. Ačiū labai, dabar baigėme šio klausimo aptarimą, dabar periname prie 31 klausimo. Tai yra keitimasis nuomonėmis dėl sujungtos bendrosios skaitmeninės rinkos akto. Ir dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui ponui Džambatski. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, turėdamas galimybę pristatyti tokį svarbų klausimą ir tiesiog nekantrauju pradėti dirbti kartu su šešėliniais pranešėmiais. Mes šiandien apsikeisime nuomonėmis, taip pat rytoj yra numatytas mūsų e, susitikimas su šešėliniais pranešėjais rytoj. Ir bendros atskaitinės rinkos strategija buvo pateikta kaip pasiūlymas, į tą pasiūlymą pateikė komisija ir Jos siekis buvo suteikti daugiau galimybių piliečiams ir įmonėms, kalbant apie skaitmeninės paslaugas. Strategijoje buvo identifikuota keletas atskirų iniciatyvų, kurios patenka įvairių komitetų dirbančių parlamente kompetenciją ir savo nuomonėje daugiausia dėmesio skirsiu tiems klausimams, kurie patenka į jūri komiteto kompetencijos rytį. Tai yra skaitmeninės rinkos vaidmuo, skatinant augimą, e, taip pat konkurencingumą. Taip pat kalbėsiu apie tai, kaip pašalinti dabar egzistuojančias kliūtis ir bus paminėtos ir reformos, kurios yra būtinos siekiant pagerinti e, teisėtai įgyto turinio perkeliamumą. Taip pat kalbėsiu apie interneto paslaugų teikėjų atsakomybės rytis ir apie tai, kaip svarbu užtikrinti autorių teisų apsaugą. Taip pat žvelgsiu į didelio masto pažeidimus ir turiu keletą pagrindinių minčių susijusių su siūlomais pakeitimais, tačiau e, Kaip jau minėjau, nuomonės apimtis yra gana ribota, tad per daug išsiplėsti negalėjau. Buvo pateikta pasiūlymų dėl pakeitimų e, susijusių su diskriminacija e, internetinėje kainodaroje, taip pat e, dėl išaugusio laukimo laikotarpio mažoms įmonėms. Ir kaip žinia, vienas iš pagrindinių prioritetų yra sukurti geresnę teisinę sistemą skirtą e, veiklai vykdomai skaitmeninėje erdvėje ir taip pat užtikrinti autorių teisų apsaugą. Ši rinka sukuria 151 milijardų eurų apyvartos per metus ir tai yra ta rinka, kuri galėtų padėti mums pagerinti teikiamas skaitmeninės paslaugas. Norime paraginti įvairius naujoviškus, skirtingus požiūrius ir jų taikymą ir atnaujinti tas taisyklės, kurios yra taikomos autorių teisų sričiai. Norime, kad rinka būtų klestinti, inovatyvi ir tai reiškia, kad mes turime užtikrinti suderinamumą e, tarp sistemų ir padėti pasiekti toms sistemoms pilnai realizuoti savo potencialą. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad mes keisime savo pirminį planą. Galutinis komiteto sprendimas turės būti priimtas ir tada nuspręsime, ar mūsų komitetas gali būti laikomas asocijuotojų komitetu. Tad ačiū už Jūsų pastabas ir tikiuosi, kad rytoj mūsų susitikimas su šėliniais pranešėjais bus sėkmingas. Ačiū labai. Ponas Radžič, prašau. Ačiū labai. Ekonominės, skaitmeninės ekonomikos galimybės ir informacinių bei ryšių technologijų galimybės yra neribotos. Žinome, kad bendrosios rinkos sukūrimas šioje srityje E, leistų kasmet surinkti milijardus eurų į biudžetą ir sukurti tūkstančius darbo vietų. Na ir kol kas yra rengiami įvairūs nauji teisės aktai susijęs su sutartinėmis teisėmis, taip pat turinio perkelimu įvairiais lygmenimis. Taip pat kalbant apie tarpvalstybinius perkelimus ir galime matyti tuos skirtumus, kurie egzistuoja, pavyzdžiui, kainodaroje ar sąskaityboje. Yra skirtingos taisyklės taikomos PVM ar naudojimo reikalavimams, tad tikrai yra nemažai sunkumų, su kuriais susidurėme ir tai stabdo plėtrą šioje rinkos srityje. Manome, kad strategija turėtų apimti tokią konkrečią sufokusuotą veiklą ir uh, panašu, kad judama teisinga linkme. Vartotojų apsauga suderintos teisės taip pat prisidės prie to, kad būtų užtikrintas geresnis e, vartotojų apsaugojimas, kalbant apie internetinės sutartys ir tarp valstybinę priekybą. Mes tikimės, kad tie skirtumai nacionalinėse sistemose, kurie egzistuoja šiandieną, bus sumažinti ir kad bus imtasi papildomų priemonių, kurios padėtų suderinti ES pardavimų teisę. ES piliečiai turėtų turėti galimybę naudotis kultūriniu turiniu paprasčiau ir tai pagerintų kultūrinės įvairovės padėtį. Ačiū. Dėkoju, ponė Reda, prašau. Ačiū labai. Kolegos jau paminėjo nemažai svarbių e, bendrosios skaitminės rinkos strategijos aspektų, tad norėčiau tik dar kai ką pridurti. Taip, kalbant apie bendrąją skaitmeninę rinką, e, šio tikslo nepasieksime, jeigu viskas bus izoliuota nuo visuomeninių ar žmogaus teisų klausimų. Tad mano frakcijai Kalbant apie šį kontekstą, labai svarbu įvertinti ir tai, kaip galėtume pagerinti galimybę tarp valstybinių mastų e, pasinaudoti kultūrinės įvairovės teikiamais privalumais ne tik ir komercinėje srityje, bet ir kitose srityse. Kalbant pavyzdžiui apie viešuosius transliuotojus ir jų galimybės ir kokį poveikį e, darys tie skaitminiai teisės aktai vartotojų apsaugai, taip pat visuomenės narių teisų apsaugai, norėčiau pabrėžti dar vieną probleminį aspektą, kurį norėčiau paminėti sąryšyje su bendrosios skaitinės rinkos strategija. Kai kuriuose ataskaitose, e, kuriuose kalbama apie intelektinę nuosavybę, yra tokių elementų, apie kuriuos pastaruoju metu kalbėjome ir, pavyzdžiui, komisija ir parlamentas e, bendrauja su interneto tarpininkais, prašo didesnės atsakomybės, skaidrumo. Ir vis dėlto man atrodo, kad tai prieštarauja vienas kitam, nes jeigu prašote komersinės veiklos vykdytojų būti neutralesniais, tada tarsi jūs prašote priimti mažiau sąmoningus sprendimus apie tai, kaip yra naudojamos ir teikiamos tos paslaugos. Tačiau jeigu norite, kad jie būtų labiau atsakingi, tada prašote, kad jie būtų mažiau neutralūs. Ir tai yra tokia, toks tarsi užburtas ratas. Ir šias diskusijas. Į šią diskusiją taip pat reikėtų įsitraukti, kai kalbėsime apie intelektinės nusavybės teisų įgyvendinimą ateityje. Ačiū labai. Tai buvo paskutinis e, žodžio paprašęs parlamento narys, tad turbūt galime baigti šio klausimo aptarimą, nebent e, panas Džambatski norėtų dar kažką pasakyti, panašu, kad ne. Tad tęskime darbą, perikime prie 32 darbo tvarkės klausimo. Įgaliojimas Austrijai, Belgijai ir Lenkijai ratifikuoti Budapešto konvenciją dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais e, sutarties arba prie jos prisijungti. Aš pats esu pranešėjas, tad savo ir suteiksiu žodį. Ir siūlyčiau štai ką. Parlamentas turėtų pritarti prisijungimui prie tos sutarties, prie Budapešto konvencijos. Ir ši konvencija tikrai yra svarbi vidaus rinkai, taip pat transporto sryčiai, nes yra suderinamos sutartis ir vidaus kelių navigacijos standartai visoje Europoje. 29 šios konvencijos straipsnis kalba apie e, teisės pasirinkimą, kurį turi vežėjas. Ir tai yra numatyta pagal konvenciją. Ir kalbant apie Roma vienos reglamentą, taip pat bus daroma įtaka ir ten esančiams taisyklėms. Ir Budapešto konvencija iš dalies patenka e, po išimtinę ES kompetenciją. Tačiau konvencijoje nėra numatyta galimybė Sąjungai tapti konvencijos šalimi. Tačiau reikia nepamiršti sutarties e, Europos, Europos Sąjungos veikimo sutarties antros straipsnės pirmosios dalies bei ten atsančių nuostatų. Ir Europos Sąjungos išimtinė kompetencija yra apribota viena nuostata ir ten yra numatytas leidimas, kuris yra suteikiamas atskiroms valstybėms narėms ir tai neturėtų neigiamos įtakos sąjungos išorės politikos įgyvendinimui teisminio bendradarbiavimo srityje, civilinėse ir komercinėse bylose. Ir sprendimo projektas leidžia e, Lenkijai ir Belgijai ratifikuoti, o Austrijai prisijungti e, prie Budapešto konvencijos. Pasiūlymus dėl pakeitimų galima teikti iki birželio 23-osios, iki tos dienos vidurdienio. Ir kalbant apie tolesnės procedūras, pakeitimus primsime tik jeigu e, tie pakeitimai sieks e, pakeisti pranešėjo išdėstytą nuomonę. Nuomonę norėčiau paklausti, ar norėtumėte dabar kažką komentuoti. Panašu, kad ne, žodžio daugiau niekas neprašo. O dabar norėčiau pereiti prie 33 darbo tvarkės klausimo. tačiau matau, kad pranešėja Ferrera neatvyko. Pone Ferrera, pačiu laiku. <laughs> Sveika atvykusi. Pone Ferrera, mes dabar kaip tik prieėjome prie 33 klausimo. Tai yra jūsų klausimas. Čia kalbama apie tarybos direktyvą, kuria keičiama 2011 direktyva 2016. Joje kalbama apie privalomą automatinį keitimas informaciją apmokestinimo srityje. Žodis Jums. Grazie Presidente, mi scuso per il ritardo, ma molte volte si sovrappongono. Labai ačiū. Atsiprašau, kad vėluoju. Tiesiog sutapo su kitais komitetų posėdžiais na, ir buvo labai sunku visur suspėti. Taip, Švedijos parlamentas pateikė nuomonę dėl pasiūlymo dėl tarybos direktyvos, keičiatės direktyva 2011-16 dėl automatinio dalinimus informaciją mokesčių srityje ir kadangi mes esame subsidirumo klausimo atsakingas komitetas, na, mes turime spręsti šį klausimą, tačiau dokumentą mes gavome švediškai ir dėja kol kas nebuvo vertimo. Taip. Taigi, norėčiau taip tai, kas, kad skutuojas pasakė dėl švedės parlamento nuomonės. Panašu, kad tarybos direktyvos pasiūlymas viršyje tikslus. Ten kalbam apie valstybės narės, kurios turi teikti informaciją apie mokesčius per pasos dešimt metų. Na, aišku, kad būtų galima pasakyti, čia klausimų reikėtų gauti vertimą į italų kalbą. Kol kas negaliu nieko daugiau pasakyti. Ačiū. Taigi šį klausimą nukelkime į kitą posėdį, gerai? Puiku. Tuomet darbo tvarkę užbaigėme. Tik norėčiau pasakyti, kad kitas posėdis mūsų komiteto vyks Briselėje Liepos 13 ir 14 dienomis. Visiems labai ačiū už darbą. Su geriausiu.